meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr Ponas ir ponai, noriu visus nuoširdžiai pasveikinti, taip pat ir poną Salafranką. numatyti mūsų darbo tvarkė dabar svarstyti 9 ir 10 punktai, tai yra bendros diskusijos kurių metu mums pirmiausiai bus pristatytas tyrimas platesnė transatlantinė partnerystė. Suteiksime žodį ekspertui. Profesorius Erikas Džonsas ir tyrimo esmė yra bendradarbiavimo galimybės, veiksmingesni bendradarbiavimo būdai transatlantinės partnerystės kontekste ir partnerystės skatinimas. Diskusijos po Obamos kalbos e, pasiekė naują lygmenį, ypač e, po Europos reakcijos į šią kalbą ir po to kolega Milan Mon pristatys darbinį dokumentą tą pačią temą, todėl yra prasminga abu klausimus aptarti iš karto, todėl aš siūlyčiau dabar suteikti žodį įžangai kiekvienam prelegentui ir po to surenkti bendrą diskusiją, nes priešingų atveju paprasčiausiai dubliuotume darbus, taigi jeigu neprieštaraujate, suteikiu žodį profesoriui Džonsui. Dėkoju. Šiandien prieš atvykdamas kalbėjausi su jūsų atstovė ir buvo baiminasi, kad vertėjams bus sunku. Taigi dabar pateikiau savo kalbą, žinau, kad gali būti ir ne visai įdomu, tačiau kolegoms turėtų būti lengviau. Taigi, labas rytas, Ačiū už galimybę kreiptis į jūsų komitetą. Tai šiandien didelė garbė kalbėti Europos parlamento nariams ir didelė privilegija pasidalyti savo kolegų išvalgomis. E, šis tyrimas yra mūsų komandinis darbas ir jame dirbo ir institucijos, ir mokslininkai visoje Europoje ir taip pat e, kitose šalyse, Latino Amerikoje taip pat. Ir tai bus naudinga ir jūsų komiteto nariams, ir jūsų pranešėjui, ir bus naudinga jūsų kolegams. E, džiaugiuosi už jūsų dėmesį. Turiu nedaug laiko, taigi norėčiau pateikti mūsų tyrimo apžvalgą. Mūsų darbo kontekstas yra labai išsamus. Vasario 12 dieną, 12 e, dieną JAV prezidentas Barakas Obama Obama e, pasiryžo dirbti transatlantinės priekybos rytyje. Kitą dieną Obama bendravo su Europos tarybos pirmininku Hermanu Van Rompojumi, Europos komisijos pirmininku Manueliu Barozo ir nutarė gilinti Atlanti, Atlanto vandenino šalių e, ekonomikų integraciją. Žinau, kad yra politinė valia siekti pažangos, e, dirbant pagal Europos komisijos suteiktą mandatą. Europos e, komisaras priekybai Dekuktas ir jo atstovas JAV Ron Kirk pasiryžo dirbti kartu ir sukūrė ES aukšto lygio grupę skirtą augimui ir užimtumui. Jie ja, pasiryžę e, remtis jau pasiektą pažangą. Remintis optimistiškesnių scenarijumi, Šiaurės Atlanto vandenino šalys e, turi dirbti kartu, kad galėtų e, įveikti iššūkius, kurie yra 21 amžiuje. Reikia skirti dėmesį priekybai ir investicijoms. Siekiant tikros pažangos reikės dar didesnių ambicijų. Jeigu norėsime sukurti tvarę pasaulinę ekonomiką, kuri būtų ir saugi, ir kurioje būtų saugomo žmogaus teisės ir demokratija, tai mums į šią transatlantinę partnerystę reikia įtraukti daug daugiau veikėjų. Mums reikia atsižvelgti ir į globalizacijos pasiekmes. Ekonominė integracija gali būti labai naudinga ir augimui ir užimtumui. Ekonominė integracija taip pat sukuria tokias sąlygas, e, kuriuose galima ir destabilizuoti ir žmogišką orumą, ir politinės institucijas. Taigi transatlantinė partnerystė turėtų spręsti ir šias problemas be darbo vietų ir augimo. E, Mano pristatymas susideda iš penkių dalių. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį į transatlantinius santykius. E, kalbėsiu apie priekybą ir investicijas Europoje ir JAV. Kalbėsiu apie tradicinius modelius e, bendradarbiaujant šiaurės ir pietų valstybėms. Antroje dalyje kalbėsiu apie bendradarbiavimą tarp pietų valstybių Afrika, Kinija ir Indija. E, kalbėsime apie saugumą, tvarumą ir žmogaus orumą. Kalbant apie Šiaurės ir Pietų Atlanto vandenino šalių bendradarbiavimą. O ketvirtoj, ketvirtoje dalyje kalbėsiu, kaip būtų galima organizuoti tokį bendradarbiavimą ir paskutinėje penktoje dalyje pateiksiu konkrečias rekomendacijas. Europos Sąjungos ir JAV aukšto lygio darbo grupė e, dirbo to klausimo Europa ir Šiaurės Amerika yra, sudaro beveik pusę pasaulinės priekybos apimties ir jų santykiai keičiasi labai greitai. Prieš dešimtmetį transatlantinės ekonomikos svoris buvo daug didesnis, bet to transformacija nevienoda visose ekonominiuose sektoriuose. Ji plėtojasi greičiau, kalbant apie paslaugas ir E, aiškiau matyti rezultatai priekyboje neinvesticijų srityje. Ekonominiai santykiai egzistuoja tarp visų Šiaurės Atlanto valstybių, bet jie keičiasi. Paradoksalu, kad e, Šiaurės ir Pietų šalių santykiai e, yra atsparesni. Taip pat taip yra dėl priklausomybės nuo preferencinių priekybos sutarčių. Lotino Amerikos šalis dažniausiai yra linkusios prekiauti su JAV, ypač kalbant apie labiau šiaurinės valstybės. Afrikos valstybės labiau vysto prekybinius ryšius su Europa. Taip pat yra ir istorinių santykių. Niderlandai, prancūzai, Britai turėjo kolonijas Karibų jūros regione Portugalai e, turi gilesnių santykių su Brazilija. Kotonų susitarimas yra gera tokio bendradarbiavimo iliustracija, nes mums reikia atkreipti dėmesį į Europos, e, Afrikos, Karibų jūros vandenino, Ramio vandenino šalių santykius. Kotonų susitarime kalbama apie išimtis nedis, nediskriminuojant uh, kalbant apie pasaulio prekybos organizacijos e, režimą. E, skatinamas regionalizavimas, sudaromos ekonominės partnerystės susitarimai ir bent jau tai taikytina išsivyščiusioms šalims, kurios gali laisvai priekiauti su ES vis, visomis prekėmis išskyrus ginklais. E, sudaromos išimtys ir mažiau išsivyšusiom šalims yra sudaromi daugiašaliai ir daugiašaliai susitarimai. E, tačiau mums reikia padaryti daug daugiau nei nurodyta kotonų susitarime, kuris baigs galioti 2020 metais. Visos ACP šalys turi dirbti kartu ir dirbti taip, e, kad lab, tai labiau atitiktų ES vystymosi politiką ir kad e, kuo mažiau būtų likusios kolonijinės istorijos E, likučių. Azija, Afrika, Amerika e, dabar vystosi daug greičiau ir štai pereinu prie antrojo, savo, antrosios savo pristatymo dalies. Afrikos rinkos e, dirba kartu su Azijos rinkomis 2000 metais Kinijoje 6 procentai e, produktų buvo eksportuota į Afriką. 2000, 2009 metais tai sudarė 20 procentų. Tačiau Kinija, Indija, Brazilija e, neatsilieka. Kalbant apie Indiją, reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Pirmiausia, kalbama apie pietryčių šal, e, dalį ir jos interesai pietų Afri, Šiaurės Afrikoje yra mažesni. Drūva, Šankšar e, e, nuomonės buvo spausdinamos Vokietijos laikraštyje. Paprastai prarandama kultūrinė diaspora, Olandijos ir Portugalijos kolonijose. Ir reikia surasti geresnių partnerių, kurie galėtų padėti daryti įtaką e, šiaurės šalyse. Šių naujų veikėjų įsitraukimas pietų Atlanto šalyse e, yra stipri motivacija ES, Junktinėms Amerikos valstijoms ir Kanadai E, dirbti su, daugiau dirbti su Latino Amerika. Taip pat e, yra naudingiau dirbti ir su Indija ir dirbti labiau proaktyviai. Kalbant apie plačias transatlantinės partnerystės, tai turėtų padėti pasiekti pažangos, kurios pasiekti be bendradarbiavimo vargu ar būtų įmanoma. Pereinu prie trečiosios dalies. Ir šioje dalyje kalbėsiu apie Europos, Šiaurės Amerikos, Latinos, Amer... Latino Amerikos šalis. Aš išanalizuosiu tris rytis. Pirmoji yra fizinis saugumas, tai yra e, tokie klausimai kaip Gvinėjos įlankoje e, piratavimas E, Libijos, e, padėtis Libijoje ir masinio naikinimo ginklų platinimas. Niekas negali ignoruoti tokių grėsmių. Piratavimas pastaraisiais metais labai padidėjo ir gamtiniai ištekliai yra vežami iš daugelio Afrikos šalių. Ir piratavimas klesti tokioje situacijoje, kai trūksta politinės valios. Tokiu atveju sustiprė ginkluotos karinės grupuotės, kurios gali pasinaudoti e, ginklais. Galiausiai masinio naikinimo ginklo e, sklaida yra pakankamai rimtas e, pavojus, todėl e, tai yra svarbus atspirties taškas stiprinant transatlantinius <clears throat> santykius, todėl reikia stiprinti mm, jūrų kelių apsaugos programą Gvinėjos įlankoje ir sutelkti tarptautinės e, pastangas e, siekiant kovoti su šiomis e, grėsmėmis. Kita politikos sritis yra suveikumas energetikos ir aplinkos politikoje, sutelkiant transatlant, stiprinant transatlantinį energetikos kontekstą, įtraukiant tradicinius gamintojus e, Venezuelą, Ekvadorą, Meksiką, taip pat ir naujus Braziliją, Junktinės e, valstijas, kadangi ten rasta naujų išteklių. Ir e, tokiu būdu tų išteklių naudojimas, potencialų naudojimas gali būti naudingas ne tik ekonominiu požiūriu, tačiau taip pat gali užtikrinti Europos aprūpinimą energijos ištekliais. Todėl turime bendradarbiauti, siekiant gerinti, tobulinti e, gavybos technologijas e, bei e, transportavimo tinklus plėtoti, ypač suskistintų gamtinių dujų. Taip pat reikia didelį dėmesį skirti siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą <clears throat> gavybos, transportavimo ir perdirbimo grandinėje, siekiant kovoti su pasaulio klimato atšilimu. Uh, Todėl reikia daugiau entuzijazmo ir bendradarbiavimo bei pasidalinti atitinkamą finansinę naštą, kuri šiuo metu e, daugiau gula ant pietų Atlanto regiono šalių. E, taip pat e, reikia nepamiršti transatlantinio nusikalstamumo bei migracijos. Tai yra dar viena sritis, kurią reikia skirti atitinkamą dėmesį transatlantinės bendruomenės plėtra e, bus aiškiau juntama ir asmeninių lygmenių. E, kalbant apie migraciją, tai pasikeičia šiuo metu migracijos kryptis. 98 metais, pavyzdžiui, e, turime į narkotikų priekybą, Jungtinės valstijos suvartoja keturis kartus daugiau kokaino nei Europoje, šiuo metu jo maždaug suvartojama vienodai. Ir e, tai atsiliepia ne tik Latinų Amerikoje gamintojams, tačiau taip pat ir e, Europai, e, kadangi narkotikų vartojimas Europoje susijęs su atitinkamą priklausomybę ir su jie susijusiamis tragedijoms, bet reikia nepamiršti prekybo žmonėmis ir e, e, taip pat e, pinigų plovimo. Daugiausiai prekybo žmonėmis aukų atvyksta iš regiono pietų Saharos ir iš rytų šalių, todėl būtina stelkti pastangas ir kovoti su nelegalia migracija abiejose Atlanto pusėse, siekiant bendromis pastangomis užtikrinti kuo didesnį saveikumą. Šioje mūsų tyrimo dalyje mes daugiausiai dėmesio skiriame atitinkamoms prielaidoms tam, kad politiniai sprendimai vainikuotųsi sėkme. Tai yra pirmiausiai dalymasis informacija, teigiama patirtimi, kiti aspektai, e, e, kuriuos būtų net kreipti dėmesį e, tam, kad sumažintume nelegalios migracijos prekybos žmonėmis apimtis. Todėl šiuose sritise, kurios yra tarpusavėje susijusios, taip pat susiję ir e, saugumo, plėtros, tvarumo, e, žmogiško orumo e, aspektai. Reikia juos traktuoti ir vertinti kartu. Taip pat reikia stiprinti kolektyvinius veiksmus šiuose srityse, siekiant stiprinti transatlantinę partnerystę. Tam reikalingi įvairūs formai ir kitos bendradarbiavimo diskusijų formos. Perint dabar prie ketvirtosios dalies savo tyrimę mes Latino Amerikos regionų potencialui skiriame nemažai dėmesio. Viena vertus, Latino Amerika neturi lyderiaujančios valstybės. Brazilija yra tiek teritorijos, tiek ekonominio potencialo, tiek gyventojų prasme yra didžiausia šalis, turi daug e, išteklių, taip pat ir e, diplomatinių pajėgumų, Nepaisant to, Brazilija nėra vertinama kaip lyderė, nepaisant e, jos kaip lyderės e, sugebėjimų. E, todėl Brazilija vis tik tai pati save galbūt vertina kaip Latinų Amerikai atstovaujančią šalį. Brazil, Brazilijos politikai e, bando patys įsitvirtinti pasauliniu lygmeniu. E, todėl Brazilija vis tiek Latino Amerikoje siekia labiau savo interesų, nei e, siekia atstovauti visam regionui. Taip pat Latino Amerikoje yra nemažas institucinis potencialas, nepaisant to, taip kaip ES e, aiškių struktūrų institucijų nėra, kaip ir kolektyvinių susitarimų. Todėl e, regioninės institucijos e, nėra tokios stiprios Latino Amerikoje kaip Europos Sąjungoje. Ir tai aš nekritikuoju, aš tik tai pastebiu tą dalyką E, atidžiau įvertindami Latino Amerikos valstybių bendryje Merkosūrą ir e, e, Pietų Amerikos tautų sąjungą mes išvelgiame tam tikrą pajėgumų trūkumą, kuris nėra esminė kliūtis stiprinti bendradarbiavimą. Mes vertiname atitinkamą Šiaurės Atlanto ir Latino Amerikos organizacijos bendradarbiavimo potencialą. ESBO galėtų pasidalinti savo patirtimi su Pietų Amerikos tautų sąjunga, pavyzdžiui, arba sustiprinti savo dialogą su Amerikos valstybių organizacija. Taip pat mes tikimės, kad NATO aktyviau dalyvaus šiuose procesuose. Ekonominis bendradarbiavimas e, galėtų vykti sklandžiau, jeigu Tarptautinis valiutos fondas ir pasaulio bankas e, bendradarbiautų su svarbiausiais veikėjais. Ir čia daugiausiai susijusi problema, didžiausia problema susijusi ne su pajėgumais, bet su uh, tam uh, tikrais teisiniais aspektais, ypač Brazilijos vertinimu. Tam reikia atitinkamų dabar egzistuojančių struktūrų e, reformos. Todėl mes kreipime dėmesį į e, būtinybę e, pačiose institucijose keistis. Taip pat galima būtų panašiai pakalbėti ir apie jungtinių tautų padėtį. E, tai, kad jungtinėse tautose vyksta atitinkamos reformos arba reikalavimais vykdyti, nedaro jungtinių tautų poveikio šiaurės ir pietų e, Atlanto regione mažiau pastebimus arba naudingomis. Mes atkreipime dėmesį į jūrų saugumą, gamtinių išteklių gavybą, e, aplinkosaugą, ekonomikos plėtrą, konfliktų sprendimą kaip sritis, kuriuose jungtinės tautos pietų Atlanto regione atlieka labai svarbu vaidmenį. Todėl e, labai svarbu toliau dėti daugiau pastangų šioje srityje. Jūsų kolegos e, komit iš komiteto sekretariato paprašė mūsų uh, E, pateikti analizę, kuri tiktų ne tik Europos parlamentui, tačiau taip pat ir kitiems subjektams. Mes e, savo rekomendaciją suskirstame į penkias strateginės grupės, kurios yra tiek operacinio, tiek aspiracinio pobūdžio. Pirmasis komponentas susijęs su teisės aktų gyvendinimu. Jeigu sutiktumėte, kad Latino Amerika nėra e, Sanglauda Latino Amerikoje nėra tokia kaip Europoje, Junktinės valstijos ir Kanadoje, tai reiškia, kad mm, reikia daugiau dėmesio skirti lygiateisiai partnerystiai. Mes manome, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti strateginiai partnerystiai su Brazilija. Europos Sąjunga e, strateginė partnerystė su šešalimi pradėjo nuo 2007 metų, e, pasirinkdama įvairius daugiašalius forumus, todėl būtina sukurti tinkamus sąlygas, kad kitos šalis pripažintų Brazilijos lyderystę, reikia didinti e, bendrabiavimo apimtis Latino Amerikos regioninėmis organizacijomis, ypač veikiančiomis mažosios šalise, kad būtų labiau girdimas jų balsas. Taip pat reikėtų įtraukti Kiniją ir Indiją e, į dalyvavimą tarptautiniuose e, forumuose. Čia visų pirma reikia pabrėžti, kad translatinė partnerystė yra tik priemonė, o ne tikslas pats savaime. Kalbant apie saugumą, mes manome, kad reikėtų skatinti regionų valstybės bendrai, spręsti bendras problemas, geriau keistis informaciją, o tai prisidėtų prie finansinių srautų cirkuliavimo gerinimo, tai būtų galima geriau kovoti su transnacionaliniu ekstremizmu ir stiprinti teisinės valstybės nuostatų laikymasi. Kalbant apie tvarumą, reikia tinkamiau naudoti gamtinius išteklius. Taip pat atkreipime dėmesį į tai, kad politiniai sprendimai turi būti priimami pagristai, bei atkreipime dėmesį į grėsmę kylančią dėl uh, atitinkamų politinių sprendimų padarinių. Manome, kad kovojant su migracija, nelegalia migracija, reikia geriau keistis informaciją, taip pat atkreipti dėmesį į nevyriausybinių organizacijų vaidmenį šioje srityje. Kitas svarbus strateginis komponentas susijęs su platesnio masto partnerystės iššūkių vertinimu. ES privalo sudaryti atitinkamas sąlygas, e, kurias pasitelkus kiekvienas prisimtų savo atsakomybės dalį. Obamos administracija e, apie tai taip pat kalba. E, taip pat mes pabrėžiame būtinybę atkreipti dėmesį į tai, kad e, reikia reformuoti jungtinių tautų institucijas ir taip pat į tai, kad Latino Amerikos integracija bus kitokia nei Europoje. Mūsų paskutinis pasiūlymas yra susijęs su e, Vokietijos ir Prancūzijos e, draugystės sutarties 50-mečių. Jungtinės valstijos norėtų savo partnerystę su Europa, toliau plėtoti atitinkamą e, Vokietijos ir Prancūzijos draugystės sustarimo dvasia, kaip ir e, partnerystę bei bendarbiavimą su Pietų Atlanto šalimis. Ilgalaikė partnerystė netrunka vieną e, kartą. Ilgalaikė partnerystė reiškia platesnio masto socialinį procesą E, kurio e, užbaigimas ir vystimasis trunka tikrai ne vienos kartos gyvenimo laikotarpį. Todėl verta stengtis. Ačiū uždėmesi. Dėkoju profesoriu Džonsai. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už pristatymą. Mano dokumentas yra darbo dokumentas, kuriame ir yra apibendrinta šitą ataskaitą. Jis, e, jį galima padaryti į dvi dalis, kaip ir mano pranešimas pagal man, nustiktą mandatą. Pirmiausiai transatlantinis bendradarbiavimas klasikinė prasme, ta tradicinė prasme, Vašingtonas ir Bruselis, ar um, Junktinės valstijos ir ES. Ir antra prasme, antroje dalyje platesnė prasme, globalus bendradarbiavimas, apie kurį ir kalbėjo e, mūsų svečias. Pirmiausiai pakalbėsiu apie antrąją dalį savo darbo, būtent apie globalėją perspektyvą. E, Per pastarosius metus transatlantinis bendradarbiavimas šitą temą tapo, galima sakyti, labai man, madinga ir, ir Maroko vyriausybė buvo surenkti kelias, kelias konferencijas, gruodžio mėnesį paskutinė buvo ir matyti, kad per pastarosius metus iš tikrųjų šitą perspektyvą sukelia vis daugiau susidomėjimo, platesnė perspektyva. Svarbiausia, kad abi Atlanto vandenino abi pusės turi tuos pačius interesus ir juos įgyveninti geriausia būtų kartu dalinantis atsakomybę. Būtent tokia ir yra pagrindinė analizė paskutinių trijų metų atliktų e, visų tyrimų ir ataskaitų. Šis e, šioje um, transatlantinėje dimensijoje yra tokių didelių kylančių uh, ekonomikų kaip Brazilija, Nigerija, Meksikas ir taip toliau. Ir kaip sakė ir mūsų svečias, uh, tie, ir tos šalis, kurios nėra prie Atlanto, kaip jūs sakėte, Kinija ir Indija, labai svarbu, kad ir jos jau ieško savo vietos transatlantinėje e, zonoje ir tai turi labai didelės global, globalios įtakos. Ir kylant e, Azijos ramio vandenino regionui pastebime, kad ir akademikai, ir mąstytojai kalba taip pat ir apie transatlantinį bendradarbiavimą, taip pat traukdami ir, ir, ir Aziją. Europos Sąjunga ir, ir JAV yra labai stiprus partneriai ir aš kalbu savo darbę apie tai, kad šie du partneriai turėtų E, naudotis tiesiog platesniu požiūriu į bendradarbiavimą. Kalbu apie tai, kokie, e, kas yra tie, su kuriais reikėtų užmėgsti dialogą, su kuo reikėtų bendradarbiauti, kokios tai būtų sritis ir kokie mechanizmai. Kas yra tie veikėjai? Pirmiausiai, tai Latino Amerika ir Karibų regionas, kurie turi labai um, gilius ryšius ir E, vertybių ir ekonominius ryšius su JAV ir su ES. Jau senai apie šitą bendradarbiavimą yra kalbama, tačiau e, konkrečiose punktuose jinai netampa realybė, kur mes galėtumėm rasti pritinės vertės ir konvergencijos. Profesorius Džiūnsas kalbėjo apie saugumą, apie energetiką, apie e, visokią nelegalę priekybą ir ir, ir mm, tūkstantmečio tikslų, plėtros tikslus, gamtos klimato kaitą ir taip toliau, globali valdysena ir kitos temos. Jos dauguma yra išvardintos ir jungtinių tautų programuose ir kai kurioms. Kai, kurioms, kai kurios klausimai šitie partneriai Mm, turi skirtingų nuomonių, kai kuriuose punktuose aš pritariu profesoriui Džonsui, bet manau, kad galima tai dar truputėlį praplėsti. Taip pat ir ekonominę sritį pridėčiau. Jau dabar tarp ES ir JAV ir Latino, Latino Amerikos, taip pat ir Kana, Kanados, su kur yra dabar deramasi dėl susitarimo, yra labai tamprus ekonominiai ryšiai. E, taip pat ir JAV turi su e, Latino Amerika labai tamprių ekonominių ryšių, čia ir naftą organizacija ir taip toliau. Taigi šitas greitai prasidės dėrybos dėl naujo susitarimo ir galbūt galėtumėm sukurti trikampį tarp JAV, Kanados, Meksikos ir ES e ir taip pat Pietų ir Centro Amerikos šalių. Gal taip sukurtumėm ateityje ekonominį ir priekybinį e, trikampį. E, plačiau apie tai nekalbėsiu dėl kompetencijų. Klausimą paprasčiausiai laikysiuos mūsų komiteto E, kompetencijų, bet manau, kad šitas klausimas yra labai svarbus ateičiai. Antras aspektas, kokiegi mechanizmai turėtų būti naudojami. Manau, kad pirmiausia reikėtų pasitarti su Latino Amerikos partneriais, bet manau, kad iš tikrųjų yra labai daug koordinavimo ir plėtros organizmų Centrinėje Amerikoje, su kuriais galėtume užmėgti dialogą ir pasinaudoti. Jūs, jūs pats sakėte Merkasur ir taip toliau. Taip pat yra ir kitų institucijų ir organizmų, kurie galbūt nėra tokie platus geografinė prasme, bet pavyzdžiui, Andų kalnų e, sąjunga, Merkosur, Taikom ir kurios yra integracijos sąjungos, integracijos struktūros Latinų Amerikoje. Galima būtų po truputėlį žingsnis po žingsnio užmėgsti bendradarbiavimo dialogą. Kita vertus ir Europoje, ir JAV mes turime mechanizmų, tai būtent tie viršūnių susitikimai, kurie vyksta ir ES, ir kas trejus metus. Vašingtonė irgi vyksta panašus susitikimai. Galbūt galėtumėm sujungti ir informuoti apie tai. Dabar tai mes vyks 2015 metais. Tie galiu pasakyti apie Latino Ameriką, bet savame suprantama, kad transatlantiniai bendradarbiavimai yra ir kitos, e, kitų sričių, kurie galbūt, e, galbūt e, vertybių prasme nesam tokie artimi, bet iš tikrųjų tas ryšiai irgi labai svarbus. Tai būtų Afrika. Ponas Džumsas, Džumsas jau sakė, kad čia yra problemų, pavyzdžiui, narkotikų priekyba. Tai yra tikrai labai rimta problema. Iš Latino Amerikos atkeliauja narkotikai į Afriką, į Europą ir taip toliau. Tai rodo, kad šias keturias Atlanto pusės, kaip galima būtų pasakyti, e, jungia. Tai čia ir ginklų priekyba, ir piratavimas, ir klimato kaita, globali valdysena, bendradarbiavimas e, institucinių lygmenių. Manau, kad čia iš tikrųjų transatlantinis bendradarbiavimas turėtų labai didelės pridėtinės vertės. E, kokiegi būtų e, forma. Tai Afrikos CDO sąjunga ir panašios sąjungos. Žinoma, pažįst, žinome, kokie yra apribojimai e, bendradarbiaujant su šituo regionu. Bet kitą vertus reikia pasakyti, kad Atlanto vandenino krantai yra iš tikrųjų labai sudėtingas pasaulis, labai e, įvairus pasaulis, pagrindiniai veikėjai didžiausią dėmesį teikia savo nacionaliniams, regioniniams klausimams. Ir kol kas neegzistuoja bendras transatlantinis ar atlantinis požiūris. Bet manau, kad žingsnis po žingsnio reikia dirbti šioje srityje ir reikėtų sukurti e, tą požiūrį, kad mes visi priklausome transatlantiniai e, erdvėjai. Kol kas šito požiūrio, šito, šito jausmo nėra. Im, tikrai jūsų pasisakymas praturtins mano dokumentą ir mūsų diskusijas. Pirmoji dalis mano dokumento, joje kalbama apie klasikinį e, santykius tarp ES ir JAV. E, trum, plačiai nekalbėsiu, bet manau, kad perrink, perrinkus prezidentą Obamą ir toliau santykiai bus puikus. Buvo pradėtos prieš kelias dienas dėrybos ir jos vyksta sklandžiai. Taip pat yra bendradarbiavimas sklandžiai um, globalia prasme. Turėdami, e, turėtumėm e, veikti kartu kovodami su pasauliniais iššūkiais ir taip pat turėtumėm bendradarbiauti, spręsdami mm, konfliktus tokius kaip arabų pavasario, malio, Libijos, Sirijos, taip toliau problemos. Taip pat reikėtų kor, didesnės koordinacijos tarp didžiųjų m, mm, partnerių kaip jau buvo pasakyta, būtų gerai sukurti transatlantinį tarybą e, kurioje būtų aptariama abiejų partnerių užsienio politika ir jos tikslai. Tai būtų toksai strateginis institutas, strateginis aspektas, kurio mums kartais trūksta. Manau, kad ES reikia bendros užsienio reikalų ir saugumo politikos, kad galėtų tapti tvirtų pasaulinių veikėjų ir tvirtų JAV partnerių. Reikia nepamiršti, kad dabar yra taupimo laikotarpis ir ES ir JAV irgi šiek tiek nukreipia savo dėmesį į, kitą, į kitas pasaulio vietas. Taip pat negaliu nepaminėti DLD. Kadangi visi turi dokumentą, nenoriu jūsų, nenoriu žimti daugiau laiko ir manau, kad profesoriui Džonsui mūsų svečiui reikėtų suteikti daugiau laiko, o nekalbėti apie dokumentą, kurį esu visiems pateikęs. Ačiū. Äh, äh, Noriu padėkoti abiems pranešėjams už įžanga į svarbę diskusiją, kuri artimiausių metų mums bus labai svarbi. Aš manau, kad transatlantiniai santykiai tikrai nėra skirti vien JAV ir ES, reikia juos įtraukti ir Latinų Amerikos valstybės. Tačiau taip pat manau, kad Reikia įtraukti į diskusijas ir transatlantinės prekybos e, aspektus, ne tik preferencinius muitus aptarti, tačiau ir įvairias kliūtis, kurios yra keliamos prekybai, nes strategiškai taip pat svarbu užsitikrinti ir ekonominius rezultatus šio bendradarbiavimo, kadangi vien saugumo politikos e, srityje vykstantis bendradarbiavimas nėra taip juntamas piliečių, ypač pasibaigus šaltajam karui, todėl svarbu parodyti, kad transatlantiniai santykiai turi ir kitų aspektų susijusių su ekonominiais interesais, kurios būtina skatinti, reikia kurti transatlantinę rinką, prie kurios galėtų prisijungti taip pat ir e, kitos norinčios valstybės e, tą padaryti, skatinti bendradarbiavimą tarp Šiaurės Atlanto ir Pietų Atlanto regionų, nes šis ekonominis augimas yra glaudžiai susijęs su saugumo politikos potencialu ir gebėjimais. Todėl reikia aiškiai atkreipti į tai dėmesį ir manau, kad e, nesugebėsime sukurti muitų sąjungos, jeigu nebus pakankamai politinės valios. Jeigu tik <clears throat> komisijai paliksime čia darybų iniciatyvą, tai viskas uh, truks e, dar 20 metų, bus tik tai apsiribojimo rankų paspaudimais, tačiau be atitinkamo e, politinio spaudimo jokių rimtų rezultatų pasiekti nebuvo. Žodis kolegai Salafrankai. Ačiū pirmininkė. Ačiū padėkoti profesoriu Džonsui už tai, kad pristatė atliktą tyrimą. Taip pat norėčiau ir ponui Mijan Mons pranešėjai padėkoti už dokumentą, kuris iš tikrųjų labai išsamei ir išmanydamas šį klausimą pristato mums labai svarbų klausimą, kaip ir, kaip ir mūsų pirmininkas pasakė. Taip pat, aišku, dėkuoju šitas, šitas pranešėjas yra rengęs ir kitų labai svarbių klausimų um, dokumentų šią temą. Norėčiau pirmininkę priminti Europos komisijos pirmininko Nobaroso žodžius, kuris sakė šių metų pradžioje, kad nepaisant to, kad daug kas um, būrė eurui mirti, euras uh, atsilaikė ir Graikija taip pat laikosi ir Europos Sąjunga ir toliau yra labai e, svarbus, svarbus veikėjas e, pasaulinėje e, finansų rinkoje ir vienas iš pagrindinių eksportuotojų pasaulyje ir taip pat vienas pagrindinių rėmėjų. Ir net 3 procentais e, Įstomoji pagalba išaugo net 3 procentai. Norėčiau priminti, kad ES su Amerikos, Latino Amerikos, šali, Amerikos šalim e, prisideda net 25 procentais prie e, pasaulinio BVP, tai yra daugiau negu e, tai yra labai daug, tai sudaro labai daug gyventojų. Ir tai yra maždaug trečdalis sudaro trešdalį jungtinių tautų šalių. Ponas Mijan teisingai sakė, kad ES turi bendradarbiavimo sutartį su Meksika. Mes taip pat pasirašėme panašių sutarčių su Čile ir ratifikavome asociacijos sutartį su Centrinė Amerika ir daugia šalia sutartį su Peru ir Kolumbija. Deja, su Brazilyje turime strateginę asociaciją, strateginę asociacijos sutartį, bet dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima pasirašyti iki šiol tarp Merkosūro ir ES asociacijos sutarties. Ir mes dabar periname iš dvi šalės darbo tvarkės tarp Latino Amerikos ir ES prie globalios darbo atvarkės. Ir dabar jų darbo atvarkė yra ne tik tai dvi šaliai klausimai, bet ir didžiosios problemos tokios kaip e, iš, žemės išteklių e, saugojimas, klimato tai kaita, kova su terorizmu ir, ir, ir, ir narkotikų priekyba. Jūs pats kalbėjote apie problemą susijusią su priekyba narkotikais kokaino vartojimas JAV sumažėjo radikaliai, bet ta problema vis tiek lieka labai svarbi, taip pat yra ir migracijos problemos ir kitos labai svarbios globalios problemos. Nepaisant to, šiame kontekste, pirmininkė, reikia aiškiai pasakyti, kad yra, yra ir naujų duomenų, kurie priklauso būtent nuo globalizacijos, nebe nebe G8 valdo pasaulį, mes e, dalyvavome Maskvoje G20 posėdėje, kur dalyvauja trys e, Latino Amerikos valstybės. Niekas anksčiau nemanė, kad e, Kinija investuos į Latino Ameriką ir į Afriką, ar kad skolins pinigų JAV ar ES. Dabar jau vadovauja ne Manhattano dangoraižiai, o Kinijos Šanhajus ir turtingiausias žmogus pasaulyje yra nebe Bilas Geitsas, o Karlas Slimas, kuris yra meksikietis. Taigi parametrai globaliai pasikeitė labai iš esmės. Kinija Latino Amerikoje labai agresyviai įsitvirtina ir netgi tapo pirmuoju priekybos partnerių e, Brazilijoje ir Argentinoje. Analistai sako, kad iki 15, 2015 metų Kinija išstums ir Europos Sąjungą kaip pirmąjį ar antrąjį prekybos partnerį Latino Amerikoje. Mes, Latino, Amerika, Latino Amerikoje Europos Sąjunga yra pirmoji partnerė ir Kinija mūsų, esame antrasis partneris su Merkosūr ir Kinija mus stumia iš šitų pozicijų. Jūs labai tiksliai analizuojate problemą ir sakote, kad reikia ieškoti kitų pusių e, šios transatlantinio bendradarbiavimo, kad tai turėtų būti ne dviejų partnerių, o trijų ar daugiau partnerių bendradarbiavimas, nes dabar vaidmenys yra visiškai kitaip pasiskirsta. Būtų labai įdomu kalbėti apie laisvą prekybos zoną tarp JAV ir ES. Tačiau namų darbai daromi šios ir tie labai nelygiai, labai nevienodai. Pateiksiu pavyzdį. ES e valstybės narės investuoja į Teksasą. Profesorius Džonsas užsiminė apie savo teksietišką akcentą. Taigi investuoja daugiau negu Japonija investuoja visas 50 valstijų JAV. Taigi čia matote, kokią kokią stiprų svorį turi ES jungtinėse valstijose. Todėl manau, kad reikia, iš tikrųjų, kaip sakė mūsų svečias, ieškoti e, ryšių ar kitų aspektų, pasinaudoti tuo, ką JAV turi, bendradarbiaudama su NAFTA organizacija, su e, karibais ir taip toliau, kad tie namų darbai transatlantinėme darbiavime būtų atlikti geriau ir, ir labiau vienodai. Taip pat profesorius Džonsas kalbėjo apie integracijos procesus nuo Amerikoje e, įvairiausius aspektus. Afilak, kuri pakeitė Rio grupę, yra visai kitokia negu buvo ta ankstesnioji ir, ir situacija keičiasi. Žodžiu, noriu pasakyti, kad Latino Amerika iš periferijos tapo centriniu e, regionu ir visiškai kitaip pasisuka transatlantinė ašis. Todėl e, visi sprendimai, kuriuos priimsime ES, turėtų remtis ir šitais pasikeitimais ir turėti visada galvoje, kad bendradarbia, transatlantinis bendradarbiavimas turėtų visą laiką įtraukti ir JAV, ir ES, ir Latino Ameriką. Ačiū pirmininkė. You, Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, aš neišklausiau kolegos Melanmon pranešimo. Uh, Tačiau klausiausi profesoriaus Jones pristatymo, kuris buvo išties labai įdomus. Ir esu įsitikinusi, kad tai pasitarnaus ir kolegos Milan Mon atliekamam darbui. Norėčiau pritarti tam trišaliam bendradarbiavimui kai kalbama apie Latino Amerikos ir pietų Atlanto vandenyno neesančias valstybės, taip pat kai kalbame apie Brazilijos vaidmenį, kurį jie atlieka ir pasaulinė prasme. Turiu klausimą profesoriui Jones. Kaip Jūs manote, kalbant, koks galėtų būti potencialas, kalbant apie Europos JAV priekybos susitarimus, investicijų susitarimus, bet taip pat, kaip tai atrodo, kalbant apie tą išplėstą į bendradarbiavimą, kai traukiame Latino Amerikos šalis, Braziliją ir kitas. Ar būtų galima kalbėti apie pasaulinį sustarimą ir tik ne tik kalbant apie prekybą ir ekonomiką, bet kalbant ir apie saugumą. Minėjote, kad labai svarbi jungtinių tautų reforma. Pritariu Jums, nes e, saugumo taryboje reikalinga reforma ir tai yra svarbu ne tik Brazilijai, bet ir mums visiems, nes akivaizdu, kad tai riboja ir pasiekiamumą, ir legitimumą. E, kai vertiname saugumo tarybos veiksmus. Bet tai jau ne Europos darbo tvarkė. O kalbant apie saugumo politiką, kalbėjote apie Azijos e, dalyvavimą Kinijoje. Konkrečiai kalbame apie Kiniją. Bet matome, kaip JAV tikriausiai dėl suprantamų priežasčių pasitraukė iš labai svarbių Atlanto vandenynų bazių, pavyzdžiui, Azorų salose, bet mes nematome, kad tose srityse pradėtų dirbti Europa. O Kinija ir, irgi dirba kitose srityse ir agis niekas nereaguoja. Nei JAV nereaguoja, nei Europa į tai nereaguoja. Taigi, man patiko jūsų pastabos tuo klausimu. Taip pat norėčiau dar šiek tiek išsiplėsti dėl jūsų pateiktos rekomendacijos – kad mums reikia stebėti ir organizuoto nusikalstamumo teroristinių grupių finansinius rautus, nes mes matome, kad pietų Atlanto valstybės ir um, vakarų Afrikoje pastebimi tie srautai ir suprantame, kokios yra problemos įgyvendinant teisės aktus šioje, šiuose srityse Ir kaip manote būtų galima bendradarbiauti, dirbti šiuose srityse? Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui Jones už pristatymą kuris bus labai naudingas mūsų diskusijose. Pirmiausia, kalbame, kalbant apie 2025-30 metus ir Euroatlantinę bendruomenę, matoma, kaip Latino Amerikos šalių nuomonės yra atstovaujamos. Ir daug sudėtinių dalių jau buvo įtraukta, bet dar norėčiau pateikti tris mintis. Pirmiausia, ar transatlantinės priekybos investicijų partnerystė turėtų dirbti ne ir finansų, ir skaitmeninių technologijų sritys, srityje. Gal būtų galima imtis ir kitokių iniciatyvų ir nuo 2020-ųjų keisti ir NATO sistemą, tai galbūt galėtų būti kitos ataskaitos tema, taip pat elektroninis saugumas ir ES ir JAV turėtų padaryti daug darbų tuo klausimu. Taigi ateities transatlantinė struktūra priklausys nuo e, stiprios ES ir JAV ekonominės bazės. Tačiau galbūt du dalykai galėtų padėti plėtoti transatlantinę partnerystę. Norėčiau paminėti Maroko e, Marokė vykusį renginį, kuriame dalyvavome lapkričio pabaigoje ir ekonomistai, profesoriai e, dalyvavo ir e, išklausiau jūsų pristatymą. Regis e, buvo paminėti ir bankai, ir mums reikia dirbti prie ilgalaikių tendencijų kurti transatlantinę sistemą ir taip pat įtraukti ir žvalgybos tarnybas. Ir kai analizuojame ilgalaikės tendencijas, tai matome kryptį, kur linkstama. At, atrodo, kad jeigu analizuotume tuos klausimus atskirai, tai būtų sunku pastebėti bendrą tendenciją. Man trūksta vizijos. Uh, Ir mes kalbame apie regioninės grupės, bet kodėl mes nekalbame apie Atlantinį APEC? Ir būtų galima surenkti aukščiausiojo lygio vadovų susitikimus ir atla, transatlantinis komitetas. Juk nebūtų sunku suburti visus, bet manau, kad tokiu būdu būtų suteikta projektui daugiau matomumo, bet jeigu turėsime viziją ir jeigu bus kam vadovauti tai vizijai ir kaip teigė pirmininkas Baroso, tai yra svarbus dalykai ir norėtume, kad tai būtų įtraukta į šią ataskaitą. Taigi iki 2030-ųjų norėtume matyti transatlantiniai pek ir kodėl nepradėjus dabar. Ponas Butikofė. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiems pranešėjams už pristatymą. Ponas Mianmon turi spręsti labai įdomų uždavinį. Turi stengtis e, naujai apibrėžti transatlantinius santykius, išlaikydamas likščiolinį įdirbį. Šį, šią užduotį atlikti galima tik tuo atveju, jei nebeliks e, prieštaravimo tarp e, mano anksčiau minėtų dviejų elementų. Arba nekils prieštaravimo. Buvo pranešėjai, teigia, e, tiksliau, Ian Mon ir James Ellis minėjo, kad nėra bendros transatlantinių santykių vizijos. Aš tačiau dar pridurčiau, kad tokios vizijos ir negali būti, negali jos uh, atsirasti, jeigu nebus pasirinktas visapuziškas e, požiūris į transatlantinį bendradarbiavimą. Vienas iš e, svarbiausių, svarbiausių šio bendradarbiavimo aspektų arba e, grandžių būtent Šiaurės Afrika nėra laikoma lygiai teisė šio bendarbiavimo sudėdamąją dalimi, o tik bandoma ją atsižvelgti siekiant iš to regiono išstumti Kiniją. Tai e, jeigu toliau bus laikomasi šio požiūrio, tai ta strategija tikrai ne, bus vainikuota sėkme. Jeigu, tarkime, mes grįžtume prie gamtinių išteklių ir su jais susijusios pasaulinės valdysenos, tai tokia valdysena be Afrikos valstybių yra visiškai neįmanoma. Ir nematant šio aspekto, nesijimant e, gyveninti vadinamosios panatlantinės iniciatyvos e, mes tikrai nieko nepasieksime. Čia reikia kalbėti apie tuos, e, tas, tuos tris svarbiausius e, elementus. Nes jau seniai praėjo tie laikai, kai šiaurės valstybės galėdavo nuspręsti, kokius išrinktuosius uh, pietų šalių atstovus priimti į savo elitinį klubą, nes dabar e, santykiai tarp pietų pusrutulio valstybių vystosi daug dinamiškiau, turiuomeniai e, jų tarpusavio santykius. Todėl reikėtų labai atsargiai siūlyti tokius, tokias institucijas kaip transatlantinė politinė taryba, jeigu š ši institucija nuo pat pradžių būtų atvira ir pietų Atlanto regiono šalims, tuomet būtų galima apie jos sukūrimą kalbėti. Ponas Brokas tai minėjo kalbėdamas apie transatlantinį, transatlantinį prekybos investicijų susitarimą. Tokį susitarimą rengiant reikia iš karto galvoti apie tai, kad uh, jį būtų galima įtraukti taip pat ir e, Pietų Atlanto regiono šalis. Dar trys kolegos nori kalbėti. Man buvo pranešta, kad e, ponas Bergeris jau yra atvykęs. Ponas Bergeris yra išorės veiksmų tarnybos e, direktorius atsakingas už artimuosius rytus ir Šiaurės Afriką, todėl prašau kalbėtojų neviršyti dviejų minučių, nes mūsų laukia labai įdomus kitas darbo tvarkės punktas, ponas Syvečius dabar kalbės. Nu, labai ačiū. Būtų gerai, jeigu tos e, laiko ribojimo taisyklės e, įsigaliotų nuo diskusijų pradžios nes e, kolegos kalbantis vėliau po to turi mažiau galimybių pasakyti tai, ką nori. Noriu sureaguoti į tai, ką išgirdome iš abiejų pranešėjų, tiek e, pono profesoriaus, e, tiek mūsų pranešėjo pranešimuose bandoma pasitelkti mm, naujai apibriežti terminus, kurie jau yra pakankamai gerai apibriežti. Mano manimu, reikia grįžti prie transatlantinių santykių esmės, nes jie e, daugiausiai susijęs su Šiaurės Atlanto regionu. Aišku, galima tą apibriežti išplėsti, e, įtraukiant ir Pietų Atlanto regioną, Kiniją, Tai akivaizdus, akivaizdus dalykai, tačiau svarstydami transatlantinius santykius nebandykime spręsti viso pasaulio problemų, nes mums tai nepavyks, tai yra visiškai neįmanoma. Taigi, jeigu jau vertinčiau tuos esminius transatlantinius santykius tarp JAV ir ES, noriu pabrėžti, kad tose vertinimuose nebuvo paminėta nei karto, nei karto nebuvo paminėtas žodis NATO. Ir svarstydami saugumo aspektus mes apeiname labai svarb, svarbę strateginių požiūrių instituciją. Taip pat pasigėdau dar vieno pastebėjimo susijusios su tam tikra transatlantinių santykių krize dėl to, kad amerikiečiai nusigrėžė nuo Europos, e, bandydami palikti e, seną žmoną, tai yra Europą ir ieškodami naujų santykių, pavyzdžiui, su Kinija ar kitomis pasaulio vietomis bei regionais, bandydami spręsti savo saugumui e, kylančias e, grėsmės. Todėl reikėtų pabrėžti ir išskirti penkias sritis, kalbant apie bendradarbiavimą su JAF ir Kanada. Pavyzdžiui, žmogaus teisės ir laisvės, kurios e, yra bendros vertybės tiek e, mums, tiek e, Junktinėms valstijoms ar Kanadai. Taip pat reikia spręsti bendrai ekologinės problemas, energetinės problemas ir jungtinės e, valstijos pademonstruoja ir rodo, kaip e, galima apsirūpinti energijos ištekliais tinkamai. Europai tai taip pat yra svarbu būtina stiprinti interneto saugumą. Junktinės valstijos e, šioje srityje vadovaujasi visiškai e, kitokiu požiūriu nei Europos Sąjunga ir galima būtų laikyti JAV tam tikrą prasme enfant terrible. Taip pat reikia paminėti ir e, vis dar egzistuojantį vizų režimą tarp atskirų ES valstybių narių ir rinktinių valstybių. Šią problemą taip pat būtina spręsti. Jeigu abi Atlanto pusės nesugebės vykdyti bendro, bendros politikos, tarkime, artimuosiuose rytuose, tai mes tikrai būsime labai toli nutolę nuo veiksmingų tarpusavio santykių, nekalbant jau apie tų santykių plėtrą Latino Ameriką, Pietų Ameriką ir kitus regionus. Pirmininkas, ačiū. Tu nekelam, dabar kalbės. Uh, Aš manyčiau, kad labai reikia platesnio bendradarbiavimo. Kaip minėjote, profesoriau Jones, dabartinis santykis ir priemonės net liepia į šio amžiaus iššūkius. Regis, jūs taip pat minėjote globalizacijos pasiekmes, į kurias taip pat turime reaguoti. O pagrindiniai veikėjai turi imtis atsakomybės. Taigi reikia imtis atsakomybės ne tik dėl savo šalies, ne tik dėl savo regiono, bet ir dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Manyčiau, kad pats svarbiausias dalykas yra JAV ir ES bendradarbiavimas. Todėl transatlantinio bendradarbiavimo platesnė vizija būtų patikimesnė, jeigu mes galėtume sėkmingai baigti dėrybas dėl laisvosios prekybos susitarimo Ir kaip kolega Melan Mon minėjo, mums reikia būti pasiruošusiems didesniems investicijoms į bendrąją saugumo ir gynybos politiką, jeigu norime, kad jie atrodytų patikimesnė. Dėl pasiūlymo sukurti politinę transatlantinių santykių tarybą mes tam teikiame paramą ir manyčiau, kad reikėtų ją įtraukti ir Latino Amerikos šalis. Dar vienas klausimas, profesoriu Jones. Minėjote piratavimą, e, prekybą narkotikais, tačiau neminėjote elektroninio saugumo nes tai tampa vis svarbesniu dalyku ir tampa nuolatinė tema mūsų diskusijose. Mums, kurie kūrė teisės aktus. Ar nemanytumėte, kad į šį kontekstą reikėtų įtraukti elektroninį saugumą? Pavyzdžiui, kreiptis į partnerius su prašymu laikytis minimalių reikalavimų, tam tikro elgesio taisyklių ar bent, kad laikytųsi Budapešto konvencijos. Ačiū. Ir paskutinis yra ponas Danok. Ačiū. Man e, iš tiesų įdomus diskusijos, kai kalbama apie tą bendrą įvaizdą, kai būtų galima patobulinti transatlantinius santykius. Ir manyčiau, kad mums nereikėtų išskirti Latinų Amerikos. Su jie e, mūsų ryšiai nėra tokie, kaip, sus, kaip minėjo kolegos ir Karibų jūros valstybės. Taigi mes užmirštame apie Karibų regiono valstybės. Buvo minėta ir Kanada, ir yra daug įdomių geometrinių formų, kuriomis sujungiama Šiaurės, Pietų Amerika, Afrika ir Europa. Ir manyčiau, kad yra toks pavojus, apie kurį jau ir buvo minėta, tai kad mes gal nukrypsime ir nekalbėsime apie esmę. Nes e, sakyčiau, kad būtina susitelkti ties tais klausimais, apie kuriuos buvo daug rašoma Didžiosios Britanijos spaudoje, tai ES ir JAV santykiai, nes tai dvi stiprios valstybės. Ir politiškai mano šalyje 30, tik 30 procentų piliečių norėtų likti Europos Sąjungoje ir mes planuojame referendumą. Taigi santykiai su JAV yra labai svarbus formuojant piliečių nuomonę apie Europos Sąjungą. Ir manyčiau, kad jeigu santykiai būtų es minus JAV, tai nebūtų gerai. Mes norėtume likti šioje sąjungoje, nes tai yra uh, labai svarbus dalykas. Jūs minėjote ir prezidentą um, Obam, Obama, ir, kuris teigia, kad ES ir JAV santykiai yra labai svarbus, bet mano klausimas e, yra toks, atsiprašau, neišklausiau jūsų pranešimo, nes dabar e, Junktinės karalystės ministras pirmininkas yra Indijoje. Ir dėl ES ir Indijos laisvosios priekybos susitarimo. Kaip manote, ar um, oficialūs formalūs santykiai su JAV ir gal tai galėtų būti sustarimas su nafta, ar nežinau, kokia architektūra Ar tai prisidėtų prie diskusijos, kalbant apie žmonių judėjimą, kalbant apie Latino Amerikos šalis ir kaip žemės ūkio subsidijų klausimas galėtų būti trauktas, nes man buvo sakyta, kad mm, sunku, beveik neįmanoma sudaryti laisvosios priekybos susitarimo dėl žemės ūkio klausimų ir dėl to, kad ES moka subsidijas. Taigi dabar žodis profesoriui Jones. Kiek laiko skirta, klausė profesorius, penkias minutės. Septynios. Na, galime dėrėtis. Iš ties diskusija buvo labai įdomi ir dėkoju Jums už tai, kad visų rimtumu įsitraukite į šią diskusiją. Turiu prisipažinti, kad mano ataskaitoje daugiausia kalbama apie Šiaurės Atlanto valstybės ir aš rašiau, kad ir saugumo santykiai, ir ekonominiai santykiai iš dalies yra nuspėjami ir buvo išsakyta daug pastabų, kuriuose buvo kalbama apie NATO integravimo svarbą. E, ir šiame darbe vienas iš svarbiausių mūsų nustatytų dalykų, kalbant apie JAV užsienio politiką, tai yra vis didesnis JAV negebėjimas spręsti problemas e, pačiai. Ir todėl mums reikia pripažinti, kad JAV privalo sukurti labai svarbias partnerystės, o pati svarbiausia partnerystė JAV vyriausybė ir Obamos administracijai bent jau remiantys į nacionalinę saugumo strategiją. Ir nekarta diplomatai tai išsakė. Taigi patys svarbiausi santykiai yra tarp JAV ir Europos. Ir remianti šiais santykiais e, mes turime įveikti iššūkius. Būtent nuo to ir apie tai ir pradedu kalbėti savo ataskaitoje, nes labai svarbu, kiek tie santykiai galėtų padėti spręsti tas problemas, kurių net ES ir JAV atskirai išspręsti negali. Taigi mūsų ataskaitoje būtent ir kalbama apie tai, kaip būtų galima į tą partnerystę įtraukti kitus, kitas šalis, kad bendradarbiavimas būtų dar veiksmingesnės ir kad tie išoriniai veiksniai taptų kiekvienos valstybės interesais ir kaip būtų galima padaryti, kad tie transatlantiniai santykiai būtų sėkmingi, kad būtų galima keistis ir, prieky, ir produktais, ir investicijomis, ir kad žmonės galėtų judėti laisviau. Kalbant apie Lotynų Amerikos šalis, pritariu tai kritikai, a, kad Afrika kad reikėtų labiau įtraukti Afrikos valstybės. Ir mes dirbome anksčiau su ankstesniu komisijos pirmininku Romanu Prodžiu ir svarstėme, kaip būtų galima įtraukti Afrikos valstybės. Ir manau, kad šiuo metu Mums trūksta ryšių su Latino Amerika, bet dar labiau trūksta ryšių su Afrika. Ir kuo labiau mes galėsime įtraukti šias šalis į savo kolektyvinius veiksmus, tuo stipresnius partnerius turėsime, su kuriais galėsime dar veiksmingiau dirbti. Ir turiu galvoje ir Latino Amerikos valstybės. Buvo užduotas labai svarbus klausimas. Na, sakykime, kad pradedame labai inte, vystyti intensyves prekybinės e, transatlantinius santykius. Tai kaip būtų galima panaudoti tuos privalumus, kurie jau yra ir pritaikyti pietų Atlantų valstybėms. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, reikėtų geriau suprasti sanitarinius ir fitosanitarinius standartus, kalbant apie maisto saugumą ir apie visą maisto grandinę, nes žinome, kad tai yra svarbiausias, didžiausias konfliktas, didžiausias nesutarimų klausimas. Ir kalbant apie TTIP, kai aš kalbėjau su Amerikos žurnalistais, Jie teigia, kad reikia šį klausimą spręsti ir per 18 mėnesių reikia surasti susita sprendimą. Ir jeigu mums nepavyks to padaryti, jeigu mes negalėsime veiksmingiau įtraukti Lotynų Amerikos valstybių, tai negalėsime pasiekti pažangos, kalbant apie visuotinius standartus, kurių turės laikytis ir Kinija, ir Indija. Ir tai yra labai svarbus klausimai. Ta pati galėtume pasakyti ir apie kibernetinį saugumą. Žinome, kad yra esminių skirtumų kaip JAV mato internetą ir kaip um, europiečiai vertina duomenų apsaugą. Tačiau vis tiek suprantame, kad šis klausimas turėtų būti įtrauktas į darbo atvarkę. Kodėl? Todėl, kad vyksta ir finansiniai sandoriai, ir kalbant ir apie ir, ir imigraciją, ir kroviniai vežami, ir visa tai yra susijęs su internetu ir mums reikia surasti, sukurti tokius standartus, kurie galėtų padėti nustatyti pačią svarbiausią informaciją ir kad ta informacija galėtų padėti išvengti pavojingų užpolių. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu galėtume nustatyti tuos pačius svarbiausius, kritiškiausius taškus, tai galėsime tas žinias išplėsti ir kitas rytis ir kuo greičiau mes sukursime tuos standartus, kuo jie bus geriau sukurti, tuo jie galės pasitarnauti visiems. Dar vienas dalykas yra finansiniai sandoriai. Vėlgi grįžtu prie to, kas jau buvo pasakyta. Žinome, kad vyksta pasaulinė kova su terorizmu ir po rugsėjo 11 dienos supratome, kad finansiniai sandoriai yra svarbiausias dalykas, kurie padeda atsekti teroristinės organizacijas, nes yra pasauliniai tinklai, kurie prekiauja narkotikai žmonėmis ir vėlgi finansiniai sandoriai ir jų reikalavimai turėtų būti suderinti, kad mes suprastume, ką stebime, kuri informacija yra svarbi ir turėtume įtraukti ir kitas šalis į šį darbą, Latino Amerikos šalis, jeigu norime pasiekti sėkmės. Ir svarbiausias paskutinis dalykas. Be galo svarbu Europos parlamentui dirbti šiuo klausimu, nes mes jau iš patirties žinome, kad siauras susitelkimas į priekybą ir investicijas neleidžia pastebėti kitų sričių, nes kuo išsami, kuo glaudesni ryšiai, tuo mūsų transatlantinė bendruomenė galės efektyviau bendradarbiauti ir dirbti, padės dirbti ir su Kinija, ir su Indija, nes šios šalys turi būti įtraukiamos į pokalbį dėl demokratijos, politinio stabilumo, orumo skatinimo. Taigi Romano Prodi nekarta minėjo tai, kalbant apie JAV, ES ir Kinijos bei Afrikos bendradarbiavimą. Ir manyčiau, kad tai yra tas procesas, kuriame mes turėtume dalyvauti ir kurį turėtume plėsti iki pasaulinio lygio. Ir tokiu būdu mūsų galimybės bus geresnės. Ačiū. Relatorė Milan Mon. Ačiū. Perdusime žodį pranešėjui trumpai padarykite išvadas, nes turime jau perti prie kito klausimo. Ačiū už visus pasiūlymus, labai įdomus diskusijos vyko. Tokia tema, kuri iš principo nėra viena tema, bet dvi temos pirmiausia, transatlantinė bendradarbiavimas, apibrieštas bendradarbiavimas tarp JAV ir ES, kasdienis bendradarbiavimas, dabar turime ir naują ekonominę sutartį. O kita tema yra tokia lab, mažiau apčiopiama, tai yra globali perspektyva. Tai dvi sudėtingos temos. Pirma tema tikriausiai mes visi sutarėme, kaip yra svarbu e, toliau vykdyti dėrybas, tikimės, kad jos bus sėkmingos. Ir Europos parlamentas praeitų metų spalio 23 teigiamai pasisakė dėl šios sutarimo. Buvo kalbama apie kibernetinį e, saugumą. Žinoma, tai yra svarbis tema, bet noriu priminėti, kad ES ir JAV pradėjo, m, mm, subūrė darbo grupę šią temą. Kitas pastebėjimas - TPC E, transatlantinis politinė taryba. Svarbiausia žodis čia būtų nuoseklumas. Nu, man būtų smagu, jeigu būtų tai šitas, šita taryba sukurta 2009 metais, bet nei Vašinas, nei Bruselis neteikė pakankamai e, dėmesio šiam klausimui, bet 2011 metais vyko JAF ir S e, taryba energetinė e, tema. E, Ir būtent politinė tema taryba nebuvo sukurta. Manau, kad ir Bruselis, ir Vašingtonas nelabai teigiamai žiūri naujų institucijų ar organizmų kūrimą, mano, kad politinės, e, politiniai santykiai ir taip yra sklandus be visokiausių institucionalizavimo, o man atrodo, kad reikėtų tą padaryti, kad e, aiš, aiškesnis būtų vaidmuo ir mūsų aukščiausios įgaliotinės. Manau, kad reikėtų ne perspektyvoje galėtų tai būti ne dvišaliai santykiai, ne dvišaliai institucija, o platesnė atsiverti Latino Ameriką ir taip toliau. Bet tikriausiai nebe mūsų parlamentas tai spręs. Kitas dalykas. Globalinė perspektyva kol kas yra svarbi nedaugeliu vyriausybių. Šitai minčiai reikia atverti duris. Dabar vyriausybės turi kitų prioritetų. E, Azija yra prioritetas, JAV Be to, ES ir JAV turi didelį iššūkį ekonominį susitarimą. Nemanau, kad Atlantinė perspektyva e, mums visiems yra pats pagrindinis e, prioritetas. Iš tikrųjų, mes visi stengiamės, bet nemanau, kad dabar yra pastinkamas laikas didžiosiom iniciatyvom, nes yra tam tikras perdėgymas. Žinoma, jeigu po truputį eisim tą kryptimį, gal kada nors ateityje ir įvyks tas didysis viršūnių sustikimas, bet aš kol kas nemanau, kad didėjai viršūnių sustikimai turi esminį vaidmenį. Žinoma, viskas toliau plėtosis ir G20 ar jungtinių tautų žmonių susitikime gali susitikti e, vadovai, bet manau, kad e, tikrai tai vyks ne šiandien ir negreitų laikų. Taigi tiek dėkoju už visus pasisakymus. Pirmininkas prašė kalbėti trumpai, taip ir, e, taip ir padarysiu, kaip visada stengiuosi laikytis disciplinos. Ir dėkoju visiems už pasiūlymus ir mintis. Tiesiog norėčiau priminti, kad visi šie dokumentai yra prieinami komiteto nariams. Ačiū. Pirmininkas, ačiū už tai, kad drausmingai laikėtės laiko. Dabar pereikime prie kito klausimo. Dėkoju ir ponui Džonsui už jo dalyvavimą ir pasisakymą. Kaip sakiau, su mumis jau yra Kristijanas Bergeris, direktorius skyrių, kuris dirba su Afrika ir artimaisiais rytais ir Iranu. E, Europos išorės veiksmų tarnyboje. Tai yra iš tikrųjų labai svarbi, mm, svarbi da, pasaulio dalis, mums svarbi pasaulio dalis ir norėčiau pasinaudoti likusių laikų ir pat kalbėti apie Egiptą ir Tunisą. E, E, Egipte vyko referendumas dėl konstitucijos, o Tunise buvo nužudytas Ibel Aid, politikas iš opozicijos partijos, tai buvo tragiškas nutikimas ir dabar ir Egiptas, ir Tunisas išgyvena labai sudėtingą e, padėtį kuo toliau, tuo labiau kyla abejonių dėl naujųjų vyriausybių sugebėjimo įvesti tinkamą demokratiją. Taip pat kyla abejonių dėl suga, Tuneso ir Egipto vyriausybių sugebėjimo atsakyti į ar patenkinti piliečių lūkesčius ir poreikius. Čia turiu galvoje demokratinę valdyseną ir sudėtingą ekonominę padėtį, kurioje atsidūrė šios šalis. Taigi daugiau nekalbėsiu ir suteiksiu žodį svečiui. E, paprašysiu pirmiausiai pakelti ranką, ar jisai yra salėje, norėčiau sužinoti. Panašu, kad jisai išėjo iš salės. Aš čia, pirmininkė. Jūs galite ten sėdėti, sako pirmininkas. Taigi žodis jums. Thank you very much, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė, dėkoju už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje ir dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje, teminėse diskusijose dėl Egipto ir Tunizo, nes tai yra labai svarbios bendradarbiavimo šalis, kaip jūs patys sakėte, bet to, kaip sakėte, juose dabar vyksta mm, dideli sunkumai. Pabandysiu aptarti situaciją šiose šalise, bet pasitengsiu neišsiplėsti. Jei leisite, pradėsiu nuo Egipto. Ten matome politinę polarizaciją dėl dabartinės vyriausybės ir opozicijos. Taip pat matome, kad labai e, kyla didelė ga, smurtas gatvėse ir kaire ir kitose vietose Egipte. Taip pat e, stebime, net, kad nėra sutvarkyta baudžiamoji teisingumo sistema ir panašiai kalbėsiu apie žmogaus teisės ir politinę reformą ar bendra, bendrai prasme reformas. Buvo paskelbta metų pabaigoje nepaprastoji padėtis ties Suiso kanalu, taip pat buvo paskelbtos mirties bausmės po incidentų futbolo stadione, taip pat armijai, kariuomeniai buvo duota teisė e, areštuoti civilius ir buvo duota teisė e, patraukti baudžiamojo atsakomybę blogerius ir žurnalistus. Taip pat yra kilęs susirūpinimas dėl e, la, e, tikėjimo laisvės, ypač turint galvoje isl islamą, krikščionybę, e, judaizmą, jų santyki ir bahai tikėjimą, kad jie, jiems nėra leista išpažinti savo tikėjimo. Taip pat e, demonstracijų metu matėme, kad yra pažeidžiamos už moterų teisės. Uh, 27 asmenys žuvo per mm, vienas iš demonstracijų. Iš pozityvios pusės žiūrint, galima pasakyti, kad ponas Labrinidis, e, specialasis pasiuntinys Egipte, ES, e dalyvavo, mm, dalyvavo Egipte e, pokalbiuose su vyriausybė ir pasakė, kad iš tikrųjų jie yra pasirengę spręsti šios klausimus, kuriuos aš išvardinau. Ir bendradarbiauti su ES ekspertais dėl teisės aktų kūrimo, būtent, kad būtų pakeistas nevyriausybinio organizacijų teisės aktas, žmogaus teisų, teisės ginančių organizacijų reglamentavimas ir taip toliau, e, teisė, žodžio laisvės teisė, teisė demonstracijas. Egiptas taip pat pakvietė ES stebėti būsimus rinkimus. Rinkimai greičiausiai įvyks balandžio mėnesį arba gegužės pradžioje, bet kol kas dar data nėra patvirtinta. Žmogaus teisų padėtį ir politinę padėtį aptariau, bet kaip jūs ir sakėte, ekonominė padėtis irgi kelia nerimo, ypač augantis biudžeto deficitas, neatsigaunantis turizmo sektorius, didėjantis skurdo e, mastas. Bernardino Leon, specialusis e, pasiuntinys viduržėmio jūros regionui, apie tai irgi kalbėjo, jisai kitais, kitą savaitę e, dalyvau susitikime su atitinkamom institucijom ir jisai paruošė planą, kaip būtų galima spręsti šias problemas. Taip pat vyksta toliau diskusijos tarptautinėme valiutos fonde, dėl tarptautinės valiutos fondo paskolos reikėtų. Iš politinės pusės žiūrint nacionalinis dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos buvo atidėtas, e, tikintis, kad e, dalyvau šiame nacionalinėme dialoge ir e, daugiau pusių, daugiau dalyvių. Vienas iš svarbiausių problemų yra ta, ar turėtų būti prieš, prieš ar po rinkimų sukurta, suburta vyriausybė, nacionalinė vyriausybė. Vyriausybė, dabartinė vyriausybė teigia, kad vyriausybė turėtų būti sukurta tik tai po rinkimų, opozicija nori jos prieš rinkimus. Taigi tokios yra politinė, tokie yra politinė sutarimai tarp opozicijos ir dabartinės vyriausybės ar mm, prezidento. Net nuo Lyon. E, požiūris yra buvo labai naudingas, nes jisai stengiasi suvesti opoziciją ir vyriausybę ir įvardyjo e, tos ekonominės problemas, deficit, biudžeto deficitas, turizmas ir skurdas ir pabrėžia, kad šitie klausimai yra svarbus ir opozicijai, ir valdantiesiems ir galbūt dėl šitų klausimų galima būtų juos susodinti prie vieno stalo. Pat norėčiau pasakyti, kad kitą savaitę vyks pirmasis asociacijos komiteto susitikimas su Egiptu, pirmas per ilgą laiką ir mes pradėsime asociacijos procesą ir aptarsime rinkimų planą. Taigi tiek apie Egiptą pradžiai. Ačiū. Prima di dare spazio alle domande dei colleghi, volevo avvisare che eh, abbiamo ancora due temi da trattare. Prieš suteikdamas žodį kolegoms, noriu dar jums priminti, kad darbo tvarkė liko du klausimai dėl EIVT veiklos ir dėl mūsų bendravimo sustarimo su Azijos ir Ramėjo vandenino regiono šalimis, taigi dabar visų prašau nekalbėti ilgiau nei po pusantros minutės. Pirmoji kalbės kolegė Neits. Prašau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Bergeriui, kadangi prašėte kalbėti trumpai, atkreipti dėmesį į kai kurios teigiamus aspektus ir tuos, kurie toliau kelia nerimą. Pirmiausiai, manau, kad turėtume teigiamai įvertinti tą aplinkybę, kad Egipto valdžia pakvietė oficialiai stebėti busimųjų rinkimų, nes iki šiol jis taip neseldavo. Taip pat manau, kad e, turėtume ir toliau siekti įvairiais manomais būdais, kad valdančioji dauguma ir opozicija tarpusavyje kalbėtųsi, vystytų dialogą. Taip pat turėtume visomis įmanomis priemonėmis išsiaiškinti įvairius teisinius aspektus susijusius su pagalba teikiama iš išorės, ar yra teisėta ar ne, ar reikalingi uh, kokie nors jos apribojimai. Kaip suprantu, tokio pobūdžio dialogas vyksta ir tikiuosi, kad artimiausių metų padėtis taps aiškesnė, nes kol kas Europos ir Amerikos fondai, kurie anksčiau veikė Egipte, neturi galimybės savo veiklos plėtoti ir dėl to yra sudėtinga arba dar sudėtingiau bendradarbiauti su Egipto nevyriausybinėmis organizacijomis. Pone Šakė dabar kalbės. Labai ačiū. Pane pirmininkė, aš taip pat e, už tai vertinu šį pasikeitimą nuomonėmis, tačiau kelis kritinius klausimus noriu užduoti, kalbant apie tą mūsų pasirinktą viziją daugiau pagalbos už daugiau reformų kas yra tie kontaktiniai asmenys, su kuriais mes kalbamės, turime neapsiriboti vien tik naująją Egipto vyriausybę, mes turime palaikyti ryšius su Egipto žmonėmis. Aš manau, kad e, šiuo atveju ne visiškai taip elgiamis. Antras klausimas, gaunu įvairaus pobūdžio informacijos susijusios <clears throat> su vicepirmininkės Ešton ir tarybos pirmininko vizitais, kokį vaidmenį šie pareigūnai atlieka Egipto atžvilgių, kalbant apie teismo sprendimą dėl Raušių Porceidą, kuomet 21 žmogus buvo nubaustas mirties bausme Ponės Eštin pareiškime nieko nebuvo kalbama apie tai, kad būtina, nebuvo pasmerkta bendrai mirties bausmė ir jos taikymas. Noriu paklausti, kodėl taip buvo pasielgta, vertinant šį visiškai nepriimtiną teismo sprendimą, kalbant apie nevisybinio organizacijų veiklą, pluralizmą, e, teisės aktų viršenybę. Šiame kontekste noriu pabrėžti būtinybę apsaugoti moteris. E, bendraujant su Egipto pareigūnais, kiekvieną kartą būtina tai e, pabrėžti. Teigiamai vertinu faktą, kad e, esame pakviesti stebėti rinkimų. Tikiuosi, kad nevyriausybinio organizacijų statymai bus atitinkamai patvirtinti, tačiau mums reikia pasinaudoti to pirago ir botago principų ir atkreipti dėmesį į tas spragas, kurių dar yra daug. Lapčio 22 dieną buvo pateiktas pasiūlymas, kuriame 37 Tuniso parlamento nariai pateikė atitinkamai vertimai dėl minties bausmės taikymo pasiūlymai dėl mirties bausmės taikymo. Šie parlamentarai siekė, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems ekonominiams, politiniams ir kultūriams kontaktams su vadinamosiomis sionistų organizacijomis už kontaktus su šiomis organizacijomis buvo siūloma apriboti pilietinės teisės ir netgi laisvės atimimo bausmė iki šešerių metų. Dar kartą noriu pabrėžti, kad tik 36 steigimosios asamblėjos nariai šį pasiūlymą pateikė Taigi, man kyla klausimas, ar tai reiškia kokį nors rimtą arba aišku politinių nuotaikų pasikeitimą Tunise, turint omenyje, kad Magrebo regione Tunisas demokratijos svystimo požiūrių yra toliau, toliausiai pažengęs į priekį, ponė Brantner. Ačiū, kad suteikėte mums naujausios informacijos. Du klausimus noriu užduoti. Vienas yra susijęs su jūsų pareikštų pasitenkinimu pastarė sustikimo rezultatais dėl asociacijos sutarties rengimo. Aš noriu paklausti, kokius pasiūlymus mes esame pasirengę padėti ant stalo. Čia noriu pratesti Marietės Schakės klausimus nu, susijusius su tuo e, principu daugiau paramos už daugiau reformų Kitas dalykas susijęs su moterų teisų plataus masto pažydinėjimais bei policijos reforma, kokiu mastu Egiptas konsultuojasi su ES dėl policijos pajėgų reformos ir ar mes teikiame šioje srityje kokią nors pagalbą. Dank, Herr uh, let me start with the, with, with, with the, with the first question. Ačiū, pirmininkė dėl pagalbos, dėl pagalbos rengiant e, teisinius dokumentus. E, praėjusią savaitę dalyvavo Junktinių tautų specialusis atstovas tuo klausimu ir Egiptas iš ties norėtų pasinaudoti ES patirtimi dėl, ypač dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir norėtų sužinoti, kokia praktika šiuo metu veikia. Ir, panaš, ir kitos arabų valstybės e, turi panašių problemų dėl teisės aktų, taigi mes dirbame su Egipto vyriausybė ir stengiamės e, su, suburti, su, specialistus ir teikti pagalbą rengiant teisės aktus. Taigi dabar mes matėme teisės aktų projektą dėl nevyriausybinių organizacijų ir buvo jame rašoma, kad turėtų būti galimybė gauti finansavimą iš išorės šaltinių. Taip pat labai aišku, kur yra tos mūsų ribos, kai mes dirbame su kitomis vyriausybėmis ir naujais kitais režimais Šiaurės Afrikoje. Mums reikia aiškiai pasakyti, kad reikia, kad būtų gerbiami tam tikri principai, tai ir teisės viršenybė, ir politiniai klausimai žmogaus teisėms ir laisvėms pagarba ir visi, kurie dirba su Egipto institucijomis, tame tarpe ir pirmininkas Rampojus ir Leidešton, minėjo šiuos klausimus. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl jų ypatingo vaidmens dėl vyriausiosios įgaliotinės, tai akivaizdu, kad ji veda politinį dialogą su Egiptu ir vadovauja darbo grupiai dirbančiai Egipte, kuri dirba dvišalių klausimų kūrimo klausimų. Mes e, dėl mirties bausmės, mes visuomet pasisakome tuo klausimu ir šiuo atveju e, šį klausimą iškėlėme Egipto vyriausybei dėl to klausimo, ar reikėtų daugiau paskatų ar bausmių, e, šiuo metu Egiptui yra teikiama pagalba ir pagalba teigiama pažeidžiamoms e, grupėms. Dar netaikome to principo daugiau už daugiau. Ir komitetas galės aptarti tą klausimą. Yra parengta programa kalbant apie veiklą Egipte. Ir reikia atsižvelgti į tuos klausimus ir įvertinti, kiek Egiptas jau yra padaręs, gerbdamas žmogaus teises, įtvirtindamas teisės viršenybę. Ir tuomet priimti sprendimą dėl finansavimo. Na ir tada būtų galima remtis to principu daugiau už daugiau. Bet mes kalbame apie 90 milijonų eurų kuriuos galima skirti šių sričių finansavimui. Dėl e, Tuniso baudžiamojo kodekso. Jis konstitucijos projekte buvo paminėtas e, konkrečiai 27 straipsnėje ir, ir pirmininkas, ir prezidentas, ir asamblėjai išsakėme savo nuomonę, kad šis 27 straipsnis nebūtų sudėtinė konstitucijos dalimi. Manau, kad e, mūsų partneriai Tunise tai e, girdėjo šią nuomonę ne tik iš mūsų, bet ir iš partnerių JAV, kurie aiškiai pasisakė už tai, kad toks straipsnis yra nepriimtinas. Dėl asociacijos komiteto e, Nežinau, ar jau pasidžiaugiau tuo, kad yra toks komitetas. Šiaip tai nėra labai geras dalykas, bet šiuo atveju tai yra svarbu, nes toks komitetas buvo, pradėjo veiklą po dviejų metų pertraukos, dvišalis bendradarbiavimas jau vyksta ir jis turi vykti būtent dėl paminėtų dalykų. Mums tame asociacijos komitete labai svarbu pasakyti, kur yra tie, kokie yra mūsų reikalavimai. Ir yra ir darbo komitetai, ir pakomitečiai, kurie sprendžia šios klausimus. Ir mes labai atkakliai dirbame siekdami skatinti politinės reformas Egipte buvo paminėtas ir moterų teisų klausimas ir kitą savaitę e, šis klausimas bus aptartas su kolegomis iš Egipto. Ačiū. Ačiū ponui Bergeriui už jos sutiktą informaciją. Aš labai įvertinau jūsų sugebėjimą kalbėti savo gimtają kalbą. Taip vaizdingai Dabar kitas darbo tvarkės punktas, tai yra išės veiksmų tarnybos veiklos peržiūra. Džiaugiuosi, kad kolega Gualtieri yra su mumis, jis yra bendra pranešėjas. Kelias įžanginės pastabas norėčiau pasakyti. Mums yra išdalintas dokumentas ir esame pakankamai toli pažengę rengiant pranešimą, tačiau būtų įdomu šiandien iš jūsų dar kartą išgirsti pastabas, jūsų vertinimus svarbės pastabas, turint omenyje, kad sausio 28 dieną vyko klausimai, taip pat ir dėl konsolinių paslaugų teikimo buvo surinkti klausimai ir aš čia susiečiau šias dvi temas į vieną. Išės veiksmų tarnybos veiklos peržiūra vyksta tokiu metu, kai galime konstatuoti, kad ši tarnyba dar nėra visapusiškai veikianti, nes tam, kad ji galėtų savo funkcijas pilnai atlikti, reikia daugiau laiko nei porą metų, todėl turime kritikuoti garbingai ir jeigu jau reiškiame kritinės pastabas, tai vis e, reikšdami norime pagerinti šios tarnybos veiklą, taip pat kaip ir komisija bei taryba pakeis savo, pateiks savo pasiūlymus, pasiūlymus pateiks atskiros valstybės narės taip pat. Todėl būtų prasminga prieš priimant atitinkamus sprendimus komitete ar plenarinėje sesijoje pabandyti užmėgti dialogą šiuo klausimu su taryba ir komisija, kad visos trys institucijos dalyvaujančios rengiant šį peržiūros pranešimą konsultuotųsi tarpusavyje. Tai tačiau reikštų, kad komisija ir taryba, taip pat kaip ir mes, turėtų pateikti savo pasiūlymus, kuriuos po to reikėtų svarstyti. Aišku, tai yra tik toks pasiūlymas, kurį mes teikiame. Jis reikštų, kad mes norime užbėgti už akių galimiems konfliktams, nes aišku, kolegos biudžeto komitete, biudžeto kontrolės komitete, teisės komiteto nariai šios pasiūlymus atitinkamai svarstys, atkreipdami dėmesį į tas sritis, kurios susijusios su tam tikromis e, naujomis e, pareigomis, e, etatais, personalo klausimais, taigi turėtume pasirinkti visą apimantį požiūrį šioje peržiūroje, neapsiriboti vien tik tai išorės politikos aspektais, taigi šį pasiūlymą norėjau pateikti. Išorės veiksmų tarnyba buvo sukurta kaip tam tikra mišri institucija, kaip e, tai buvo trijų tarnybų sujungimo padarinys. E, išorės veiksmų, e, išorės politikos komisaras, ministrų tarybos pirmininkas ir uh, ta tarnyba, už kurią, kurios vadovų buvo ponas Solana. Turime konstatuoti arba įvertinti, ar pakankamu mastu buvo užtikrinta ta savoka sąveiką tiksliau sujungiant po šių trijų institucijų sujungimo ir būtent dėl to mes e, dabar EIVT veiklos peržiūrą atliekame. Reikia vertinti šios tarnybos veiksmingumą pagal tam tikrus kriterijus. Aš manau, kad sprendimai, kaip ir anksčiau, yra priimami per lietai. Geriausias to pavyzdys yra operacija Malyje. Jeigu taryba priima tinkamas sprendimas spalio mėnesį ir sausio pabaigoje dar konstatuojame, kad per tris mėnesius nieko nebuvo padaryta siekiant šį nutarimą įgyvendinti, Tai kyla klausimas, kames lypi to priežastis. Ar jos susijusios su sprendimo prieimimo struktūromis, ar su nepakankomomis eivėte galimybėmis daryti spaudimą valstybėms narėms prisėmusioms atitinkamus įsipareigojimus juos įgyvendinti, ar tai susijęs su nepakankama valstybė narių politinė valia, ar su dar kažkuo kitu. Aš manau, kad tai yra pavyzdinis arba būtų pavyzdinis klausimas. Kas turi išjudinti tos procesus, kurie numatyti Lisabonos sutartyje, susijusius su karinėmis struktūromis, struktūrinio bendrabiavimo plėtojimu ir vystimu. Ir kaip būtų galima šios procesus automatizuoti, siekiant juos pasitelkti tuomet, kai jų labiausiai prireikia, remiantis pastarųjų mėnesių sukaupta patirtimi, tai būtų svarbiausi svarstytini klausimai. <clears throat> Reikia apsispręsti, kas <clears throat> daugiausiai kliučių sudaro, ar ambasadoriai, kurie yra paskiriami valstybių narių arba deleguojami valstybių narių ir daugiausiai viską vertina iš jų požiūrio taško, ar yra kokiu nors kitų. Mano išvardytų trūkumų priežasčių, aš nežinau atsakymą šios klausimus, tačiau manau, kad reikėtų juos svarstyti. Taip pat reikia vertinti bendradarbiavimą tarp institucijų. Uh, nes EIVT personalą deleguoja taryba ir e, komisija ir e, dėl to ši tarnyba yra mišraus pobūdžio. Kyla klausimas, kaip būtų galima išvengti administracinės veiklos dubliavimuose, siekiant užtikrinti arba turint omenyje, kad išės veiksmų tarnyba kartu užima ir komisijos vicepirmininkės pareigas. Taigi turėtų suvokti savo vaidmenį kaip komisijos narės vaidmenį ir atitinkamai įtraukti į e, procesų prieimimą komisijos struktūras. Kita vertus, kiek klausimas, kokia yra padėtis komisijos viduje, ar komisija išorės veiksmų tarnybą vertina kaip konkuruojančią organizaciją, kurios veiklą reikėtų kuo labiau riboti ir neįtraukti jos į kuo įmanoma didesnį skaičių priimamų sprendimų procesų. dėl to kyla daug įvairiaus pobūdžio praktinių klausimų susijusių su delegacijų veikla. Tai galbūt yra tik e, problemos e, pradžia, atsižvelgiant į žmogiškai faktorių, psichologinius aspektus, nes delegacijų darbuotojai dažnai nesuvokia savęs kaip vienos e, struktūros neformaliai jie mano, kad yra pavaldus skirtingiems vadovams arba vadovėms, todėl neužtikrinamas atitinkamas saveikumas vietoje, tai yra pačioje delegacijoje arba delegacijose, todėl manau, kad reikėtų atitinkamai vertinti ir finansinės atskaitomybės uh, aspektus. Kalbant apie biudžeto sandarą, mano vertinimu buvo padaryta klaidų, Ar galime, ar gali taip būti, kad tik ambasadorius, delegacijos vadovas, tai yra būtų atsakingas už finansinės išlaidas, už pačias smulkiausias. Nes biudžeto kontrolės komitetas teigia, kad tai yra vienintelis manomas būdas pasitaikus tam tikrų pažeidimų pasodinti tą asmenį į kalėjimą ar nebūtų galima šių funkcijų deleguoti, tarkime, jeigu finansinės išlaidos neviršytų tam tikros numatytos, nustatytos sumos, nes dažnai e, taip atsitinka, kad jeigu ambasadorius turintis vienintelis parašo teisę atostogauja, tuomet tam tikrų išlaidų paprasčiausiai negalima įmanoma atlikti. Tai yra maži praktinio pobūdžio klausimai, kuriuos įsprendus gyvenimas taptų daug lengvesnis. Taip pat reikia svarstyti ir e, struktūrų klausimą arba galbūt dar likti prie apsiriboti personalo klausimais. Mes e, turime užtikrinti delegacijose e, lyčių lygybę, taip pat atitinkamą geografinę pusiausvyrą, nes šios rytyje dar tikrai nepasiekime uh, teigiamų rezultatų, turint omenyje, kad tarnyba dar nėra visapusiškai sukurta. Tai yra galbūt suprantama, tačiau man susidaro įspūdis, kad nepaisant to, kad šią tarnybą turi būti priimta tam tikra dalis komisijos pareigūnų, bendrijos pareigūnų, tačiau dažnai atsitinka taip, kad vieni jų yra vadovaujantis o kiti yra jiems pavaldus ir kai, valsty, kai kurių valstybių narių atstovų yra per daug e, užimančių ambasadorių postus, e, o komisijos atstovai yra tam tikrą prasme prispausti. Galbūt man susidaro neteisingas įspūdis, tačiau reikėtų atlikti čia atitinkamą tyrimą, nes tikrai ta proporcija nėra priimtina, kai vieni sėdi biurose ir. E, dirba su dokumentais, o kiti priima svarbius politinius sprendimus galbūt kai kuriuose šalise ir komisijos pareigūnai užima ambasadorių pareigas ir statistinių požiūrių yra užtikrinama pusiausvyrą, tačiau reikėtų tą atidžiau įvertinti. E, nes dažnai susidurime su tam tikrų komisijos pareigūnų dirbančių bei EIVT nusivylimu, nes jie nėra patenkinti tuo, kaip vystosi jų uh, karjerą. Taigi reikėtų šį aspektą atitinkamai ištirti ir įvertinti ir galbūt pagalvoti apie tam tikrus struktūrinius pokyčius atstovavimo į išorę arba santykiuose su parlamentu klausimas yra taip pat pakankamai e, svarbus. Tai yra tas vaidmo, kurį anksčiau atlikdavo e, užsienio reikalų ministrai e, kaip reikėtų šios klausimus tvarkyti ir spręsti tam, kad vyriausiai įgaliotinė nereiktų kiekvieną kartą pačiai keliauti ir atlaikyti tokią didžiulę tiek fizinių požiūrių, tiek e, psichologinių požiūrių sunkia našta. Šios aspektus taip pat reikia nagrinėti, ypač atsižvelgiant į tai, kad parlamentas nėra patenkintas ir šio komiteto nariai tuo, kaip e, dažnai vyriausiai galiotinė atvyksta į komitetą arba į plenarinę sesiją, yra susitarta, kad kartą per du mėnesius e, tie sustikimai turėtų vykti, tačiau aš e, puikiai žinau, kad pavyzdžiui Vokietijoje yra tokia praktika, kad vykstant plenarniai parlamento sesijai užsienio šalies užsienio reikalų ministras joje dalyvauja ir jeigu užsienio reikalų komitetas reikalauja, kad jis atvyktų susitikti, tuomet jis atvyksta. Taigi mums reikia pasvarstyti, kaip užsitikrinti tas teisės, kurios buvo įvardytos taip pat ir Madrido deklaracijoje, kaip perkelti jas į praktiką, į tikrovę užtikrinant, kad parlamentas gautų visą informaciją, kurią gauti turi teisę, kadangi yra parašyta, kad rengiant visus strateginės svarbos dokumentus EIVT turi konsultuoti su mūsų komitetu neprivaloma tvarka, tačiau turi suderinti pozicijas prieš priimant galutinį sprendimą. Iki šiol tokio dalyko nebuvau pastebėjęs arba paprasčiausiai kažką praleidau. Taigi, šios klausimus turime atkreipti dėmesį, kaip ir spręsti klausimą susijusi su saugumo ir gynybos politikos struktūromis, jų kūrimo mastais, jų įtraukimu į komisijos veiklą padarimų sudėdamąją dalimi, atitinkamo planavimo skyriaus įkūrimu, tam, kad būtų galima jame svarstyti ir aptarti galimybės tiek karinių, tiek civilinių požiūrių tinkamiau dalyvauti įvairių krizių valdyme. Susijęs atitinkamai civilinį krizių valdymą su kariniu valdymu ir kariniais procesais. Šios aspektus dar kartą turime apsvarstyti, įvertinti, remdamiesi sukauptą likščiolinę patirtimį, nes jeigu dabar nieko nedarysime, tai po e, ketverių, penkerių metų neturėsime jau tokių galimybių, turėtume su ponė Ešton, kuri labai daug pastangų deda šiuo metu savo veikloje, pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas vyksta gerai, kas vyksta netaip gerai, tam, kad po Europos parlamento rinkimų turėtume galimybių tas spragas užpildyti, ištaisyti padarytas klaidas ir taip pat konsulato veiklą reikėtų įtraukti į ja, diskusijų metu svarstamus klausimus, tai tiek būtų įžangai, dabar prašau Roberto tarti žodį. Grazie, prezidente, ma eh, l'intervento. Ačiū pirmininkė. Tai, ką pristatė ponas Elman Brok, yra mūsų suprantama kaip e, prašymas prisidėti ir iš naujo įvertinti EIVT. Ir ši peržiūra neprivaloma, tačiau tai nurodyta sprendimo 13 straipsnėje, e, kuriame rašoma apie EIVT steigimą. Ir mūsų pasiūlymų pagrindas siekiant suderinti visas sudėdamasis dalis yra veiksmingas e, inovacijų vertinimas. Įvertinant EIVT e vyriausiojo įgaliojimo vaidmenį, įgaliotojo vaidmenį ir mums reikalingas bendras požiūris atsižvelgiant ir į sutarties dvasę, tačiau vis tiek e, kai kurios dalykus praktikoje įgyvendinti sunku. Ir šis klausimas yra nurodytas įvairiuose dokumento dalyse. Ir manome, kad taip parlamentas galėtų prisidėti prie peržiūros proceso. Ponas Brok jau paminėjo kai kuriuos dalykus, taigi aš galėsiu kalbėti glaučiau ir apibendrinsiu e, šiuos klausimus. Labai svarbu, kad kolegos šį rytį irgi išsakytų savo nuomonę. Pirmiausia, dėl vyriausiojo galiotinio vaidmens. Yra du su tuo susiję klausimai. Pirmiausia, kaip galėtume padėti užtikrinti, kad vyriausiasis įgaliotinis galėtų atlikti ir komisijos vicepirmininko pareigas ir e, atsižvelgdamas į įvairius užsienio politikos aspektus. Ir iki šiol mes e, ji neįstengia atlikti šio vaidmens, e, kad jis būtų atliktas tinkamai ir manome, kad yra keletas galimų sprendimų, pavyzdžiui. E, gali, galima įsteigti sekretorius pavaduotojo pareigybę, kurio užduotis galėtų būti koordinacinis darbas e, su komisija ir kuris galėtų, kad vyriausiasis įgaliotinis galėtų atlikti šį strateginį vaidmenį užtikrinti ES užsienio santykių plėtotę. Toliau labai svarbus yra pavaduotojų klausimas. Tai yra labai sudėtingas klausimas taip pat, nes teisinė struktūra yra sudėtinga tuo klausimu. Tačiau mes galime įsteigti šias pareigybės ir neperžiūrėdami, nekeisdami sutarties ir tas galimybės reikėtų išanalizuoti. kad tuo išliktų vyriausiojo įgaliotinio pareigybė, tačiau atsirastų galimybė skirti pavaduotojus konkrečių politinių užduočių vykdymui. Ir manome, kad dabartinė vyriausioji galiotinė ne, tinkamai pasinaudoja šiomis galimybėmis, yra ir kitos galimybės nurodytos komisijos dokumente. Toliau reikėtų paminėti faktinę EIVT struktūrą. Tai kitas klausimas. Be kitų paminėtų dalykų, manyčiau, kad pats svarbiausias yra štai šis. Tai yra du. Tai yra tai, kad yra generalinis sekretorius ir pagrindinis pareigūnas ir kitos funkcijos ir šios funkcijos konkuruoja su krizės valdymo darbuotojų funkcijomis. Parlamentas turėtų surasti būdus, kaip šią problemą būtų galima spręsti. Ir komisijos pozicija ne viena lydė to klausimo, o parlamente tai reiktų vertinti atsižvelgiant į finansinės priemonės 2013 metais turime peržiūrėti įveitą į veiklą ir pateikti parlamento poziciją dėl um, delegacijų. Ponas Brok labai aiškiai pasisakė, pritariu jo vertinimai. Mums reikia išvengti tokios paradoksalios situacijos, kai um, EIVT E, turėtų laikytis vieningo požiūrio, kuris atspindėtų ES požiūrį, o iš tikrųjų e, pastebėta ne viena lytiškumo. Ir visų pirma iškyla klausimas, kaip viena tarnyba gali dirbti trijuose skirtinguose pastatuose. Reikėtų įvertinti ir delegacijų vaidmenį. Ir yra administracinė tvarka ir ponas Brokas paminėjo tuos klausimus. Trečia didelė problema yra darbuotojai. Nustatyta, kad svarbiau, didžiausia susirūpinimą kelia būtent šis klausimas. Norėčiau dar patikslinti vieną dalyką peržiūros proceso metu būtų tinkama peržiūrėti šeštą straipsnį, e, tai yra straipsnis dėl darbuotojų, ir iš naujo įvertinti sprendimą ir užtikrinti, kad e, atsižvelgiant į pareigybėse nurodytas kompetencijas, veikla turi būti atliekama tinkama, parlamentas turėtų dirbti ir su teisės komitetu. Mums reikia surasti teisinį pagrindą, kaip būtų galima pakeisti šį sprendimą. Ir pakeitimus galima daryti tuo met, kai e, pareigybių e, dokumentas būtų atitinkamai pakeistas. Yra ir toks e, institucinis jautrumas įvairiais lygmenimis ir šis aspektas taip pat neliko nepastebėtas. Dar reikėtų paminėti misijų klausimą. Na ir paskiausiai panalizuosime atskaitomybę. Remiantis Madrido susitarimu, mes vertiname vyriausiojo galiotinio atvirumą. Daug dar ką reikia nuveikti tais klausimais, ypač atsižvelgiant į 28 straipsnį. privalome laikytis Madrido susitarimo nuostatų e, prieš e, plėtojant CFSP. Dar e, užsienio reikalų taryboje, ministrų taryboje buvo paminėti šie klausimai. Taigi, o dabar lauksime kolegų pastabačių. Gracias. Eh, Pana Salafranka, ačiū pirmininkė, ačiū ponui Valteriui už jo mintis, kurių pagrindų mes pradame tikrai labai svarbės diskusijas. Parlamentas savo įgaliojimų ribose prisidėjo prie to, kad būtų įkurtas EIVT ir manau, kad reikia diskutuoti nuosekliai apie tai, kas vyko nuo šios tarnybos įkūrimo. Negalima sakyti, kad e, Europos šios veiksmų tarnybos įkūrimas buvo stebuklas, bet reikėtų kelti klausimą, ar EIVT, taip kaip jisai buvo, įkur, ji buvo įkurta ir kaip veikė, tikrai prisidėjo prie to, kad tarptautiniu lygmeniu ES būtų labiau matoma ir veiktų efektyviau. Per šį laiką patyrėme įvairiausių dalykų, įvairiausių įvykių, mm, Gruzijos krizė įvyko, arabų pavasaris, Libijos, e, neramumai Libijoje. E, UNESCO buvo pakviesta mm, Palestina vyko rimtos diskusijos jungtinėse tautose ir Malio konfliktas prasidėjo. Taigi tikrai daug klausimų kilo per tą laiką. Bet manau, kad nesvarbiausių dalykų yra politinės atsakomybės klausimas. Manau, Europos parlamentas turėtų ne tik laikytis savo prioritetų, bet ir padėti kad šornių veiksmų tarnyba dirbtų efektyviau. Todėl, kaip ir pranešėjas sakė, reikia kalbėti apie sprendimų prieimimo mechanizmą. Manau, kad turėtų būti tam tikri politiniai padėjėjai, politiniai atašė, gal galima sakyti, galbūt tai galėtų būti tam tikra taryba, į kurią mm, būtų įtrauktas traukti įvairiausius uh, įvairiausi asmenys, specialistai, darbuotojai, taip pat ir šio parlamento nariai, tam, kad būtų galima spręsti tas problemas, kurias ir ponas Brokas e, išreiškė. Manau, kad šita taryba, šitas centras turėtų turėti savo administraciją e, kurioje dalyvautų ir generalinis sekretorius, ir generaliniai direktoriai, ir jų tikslas būtų pateikti pasiūlymus, vykdyti sprendimus ir, ir kitų veiksmų šalies veiksmų tarnyboje. Noriu pasakyti, pirmininkė, kad mm, nemanau, kad tikrai pavyks visą tai gyvendinti, nes puikiai žinome, kaip ES ministrų taryboje yra priimami sprendimai. Tačiau mano na, didžiausia nerima dabar e, kelia tai, kad kad ši tarnyba neprarastų bendrijos dimensijos. Mes, primdami Lisabono sutartį, visi labai norėjome, kad ES užsienio reikalų politika būtų, ben, būtų bendra. Bet e, nesu tikras, kad ta bendrijos dimensija visgi nugalėjo o gal visgi išlikome prie tos tarp vyriausybinės dimencijos. Būtent šią temą turėtumėm kreipti labai dėlį dėmesį. Manau, kad parlamento nuomonė dėl biudžeto taip pat turi būti ir taip pat turi kreipti, kreipti dėmesį. Panas Valtieris kalbėjo ir apie generalinį plėtros direktoratą, priekybos direktoratą. Manau, kad labai svarbu, jog šitie generaliniai direktoratai, kurie kurių kompetencija yra bendrijos ribų, kad jie priklausytų tiesiogiai nuo komisijos, o galbūt kiti labiau tarptautinio pobūdžio klausimai galėtų būti perduoti vyriausiai įgaliotiniai. Taip pat man nerima kelia e, šios tarnybos darbuotojai. Manau, kad kaip ir jūs pats sakėte, pristatydamas šią temą, ten yra tikrai rimtų problemų ir reikia giliau, labiau įsigilinti į, į tai, jog valstybės narės. E, aukščiausių lygmenių yra, e, yra dubliuojamas, dubliuojamas atstovavimas ir reikėtų peržiūrėti tą atstovavimą, kad iš tikrųjų e, darbuotojai galėtų geriau atstovauti ir Europos išorės veiksmų tarnybą. Kaip ir ponas Valteris sakė, manau, reikia delegacijos vadovui suteikti daugiau įgaliojimų, bet taip pat ir uh, išlaikyti atskaitomybę, kad Europos parlamentas, Europos Sąjunga neprarastų tos atskaitomybės. Buvo kalbama ir apie tai, kur turėtų dirbti Europos šios veiksmų tarnyba. E, šis parlamentas e, didžiaja dauguma pasisakė, kad e, būstinė turėtų būti komisijos pastatuose. Deja, taip neatsitiko ir veiks, viskas eina priešingą linkme. Todėl, pirmininkė, didžiausia nerima man kelia dabartinėje peržiūroje būtent tai, kad, kad būtų išlaikytos tos kompetencijos, kos buvo numatytos bendrijos lygmenių. Nes dabar galima kalbėti apie mūsų e, projekto ašies perkelimą link nacionalinės dimensijos, iš bendrijos dimensijos. Taigi norėjau su jumis, kolegos, pasidalinti savo mintimis apie šios tarnybos veikimą. Nema, veiks, veikimą nemanau, kad viskas yra blogai. Reikia tikrai pripažinti tai, ką padarė vyriausioji įgaliotinė ir didelį darbą, kai susėda visos valstybės narės prie bendro stalo, bet mes iš tikrųjų turime žinoti, kokie yra mūsų tikslai, kokie mūsų prioritetai ir turime ginti tai, kas yra numatyta e, sutartyse, o pagrindinis tikslas yra, kad ES išorės politika būtų stipresnė, skaidresnė ir efektyvesnė. Ačiū, pirmininkė. Voorzitter, ik zal uh, zoals niet pirmininkė. Nedažnai kalbu savo gimtają kalbą. Todėl dabar dauguma jūsų turėtų užsidėti ausines. Kai jau aš kalbu gimtają kalbą, pirmiausia noriu padėkoti ponams Brokui ir Gvaltieriui už pasiūlym, parinktus pasiūlymus ir mums pateiktus e, suformuotus klausimus, kurių šiuo metu yra daug daugiau nei atsakymų į juos. Pratesdama pirmininko broko mintis noriu pastebėti, kad e, vertinant dabartinės padėties sudėtingumą reikia skaitai stebėtis, kad ši tarnyba veikia, nes visos aplinkybės tam prieštarauja. Taigi tai reikia vertinti kaip pakankamai rimtą rezultatą, kuris tačiau nėra pakankamas visiškai arba visiškai patenkinamas. Per pastarąsias savaitės turėjome progos pareikšti savo nuostabą dėl to, kad ES nesime lyderės vaidmens Sahelio regione ir Malija, ateitie reikėtų pagalvoti, su kuo tai yra susiję, ar tik su EIVT veiklos trūkumais, ar nepakankamomis vyriausios įgaliotinės pastangomis. Aš asmeniškai manau, kad to priežastis yra daug sudėtingesnės, kadangi įvykiai rutuliojasi atitinkama seka ir trūko mums atitinkamos iniciatyvos siekiant e, pasiekti norimą Europos e, išorės politikos veiksmingumo lygį. Manau, kad reikėtų įvertinti ir pagalvoti apie galimybės geriau organizuoti mūsų delegacijų veiklą. Ponas Brokas kalbėjo apie atskaitomybę, apie tai, kad delegacijų vadovai turi padėti parašą po pačiomis smulkiausiomis išlaidomis. Tai yra visiškai absurdiška situacija. Uh, Mes tikrai negalime vienu metu reikalauti priimti sprendimus greitai ir veiksmingai juos įgyvendinti ir antra vertus išlaikyti tą pačių smulkiausių detalių kontrolę, jeigu norime, kad veiksmai būtų atliekami nedelsint, tai turime iš anksto susitaikyti su tam tikromis klaidomis O mes tuo tarpu <clears throat> norime ir veiksmingumo, ir atskaitomybės. Tai klausimas, kaip šios dalykus galima, kokiu mastu galima juos suderinti tarpusavį. Ties klausimas, kurį taip pat ponas Brokas minėjo, tai yra konsultacijos su taryba ir e, komisija bei pačia vyriausia įgaliotinė Ešton dėl to, kaip e, pastarosios institucijos vertina EIVT likščiolinę veiklą. Tas pasiūlymas atrodo vertas dėmesio, ar jį bus galima įgyvendinti, čia jau kitas klausimas. Tačiau bent jau turėtume pamėginti to pasiekti, bent jau pasikeisti nuomonėmis su kitomis institucijomis, siekiant sužinoti jų požiūrį ir vertinimą. Aš čia galėčiau daug pasiūlymų pateikti šio klausimu, tačiau mm, netoks yra uh, šios diskusijos tikslas ir siekis. Dar kartą noriu padėkoti abiems pranešėjams už jų pasirinktą požiūrį į tai, kaip reikia gerinti EIVT veiklą. Pokalbis su Ešton šią temą, manau, taip pat yra vertas dėmesio pasiūlymas. Pone Gomes suteikimas žodis. Pane pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti Jums ir Roberto Gualtieri už pateiktą bendrą įvertinimą. Taip pat dėkoju kolegoms už jų komentarus. Manau, kad e, Baronė Ešton reikia pagirti už tarnybos sukūrimą, už tos sustarimus, kuriuos jis su mumis sudarė ir iš tiesų galime pastebėti tam tikrą pažangą EIVT veikloje ir iš tiesų tai buvo pakankamai sudėtingas darbas įkurti šią tarnybą, turint omenyje institucinę sąrangą ir problemas susijusias su žmogiškuoju faktoriumi. Manau, kad ji nusipelno atitinkamos pagarbos ir pagirimo už likščiolinį darbą, kalbant apie politinį EVT veiklos vertinimą, atitinkamus rezultatus, dar reikėtų palaukti, kol tarnyba visapusiškai pradės veikti. Mes dažnai patys suteikime tam tikrą šankstinį pasitikėjimo kreditą Obamos administracijai ir nepaisant visų prieštaravimų susijusių su jos veikla, taigi dažnai man susidaro įspūdis, kad e, naujovių dėgymas ir e, kūrybiškumo skatinimas dažnai mus pasiekia iš kitos Atlanto vandenino pusės, taip pat ir išorės politikos bei pasaulinių problemų sprendimo srityje. Norėčiau išskirti tris sritis, kuriuose, mano manimu, juntamas jungtinių valstijų veiksmų poveikis, įskaitant ir mūsų veiksmus arba reakcijų arba reakcijos nebuvimą. Tai vienas rytis yra timų rytų taikos procesas, kur mano vertinimu EIVT atsiradimas visiškai nepakeitė padėties, nepaisant to, kad ponė Ešten puikiai supranta, koks svarbus yra šios problemos sprendimo klausimas, taip pat arabo pavasaris bei kitas esminės svarbos klausimas, kuris galėtų ir turėtų rūpėti mums siekiant pakelti užsienio politiką į e, bendrijos e, lygmenį, tai yra jungtinių tautų struktūrų reforma. Žinau, kad e, daugelis valstybių narių, ypač tos, kurios yra nuolatinės saugumo tarybos narės, priešinasi atitinkamiems reformų pasiūlymams, tačiau tai nėra, tai negali būti laikoma priežastimi inicijuoti atitinkamų pasiūlymų EIVT lygmenių. Ir poniai Ešton Turintuomenyje, kad yra komisijos vicepirmininkė ir šių klausimų darbo atvarkėje kol kas nėra, o jie yra esminės svarbos. Aš, kaip ir mūsų pirmininkas Brokas, manyčiau, kad svarbu suderinti vyriausios įgaliotinės ir komisijos vicepirmininkės pirmininkės vaidmenį siekiant e, koordinuoti atitinkamų komisijos tarnybų darančių įtaką mūsų užsienio politikai veiklą. Tačiau procesai turi vykti e, dviem kryptimis, kalbant apie humanitarnę politiką, plėtros politiką, aš nepastebiu atitinkamų pastangų tokiose sritise kaip e, vystamoji pagalba, prekyba arba energetika. Dažnai nepakankamas dėmesys skiriamas ir žmogaus teisėms. Taip pat manau, kad e, finansų krizė daug prisidėjo prie to, kad e, mes sustiprintume integracija. Buvo paminėta konsulų, konsulinės paslaugos ir tai nėra vienintelė sritis, kurioje valstybės narės vykdo bendras pastangas siekdamas užtikrinti diplomatinę atstovybę. Aš taip pat manau, kad e, saugumo ir gynybos politikos e, srityje bei derinant civilinius ir karinius pajėgumus būtų galima nuveikti daug daugiau nei iki šiol. Ir šis rytis yra gyvybiškai svarbi, siekiant užtikrinti mūsų užsienio politikos patikimumą. Paskutinis pastebėjimas susijęs su atskaitomybė, pritariu kolegų Gualtieri, Salafranka ir kitų pastebėjimams dėl atskaitomybės. Galime kalbėti apie rimto pažangą parlamento informavimo srityje, tačiau tikrai reikėtų labiau traukti parlamento narius į sprendimų rengimo procesus. Ačiū pirmininkas, mėly kolegos, dar penki komiteto nariai užsiregistravę kalbėti. Kolega Gualtieri 12 turi išvykti, dar liko vienas darbo tarkės punktas. Galbūt galėtume savo pozicijas pristatyti šiek tiek trumpiau, priešingų atveju kiltų problemų. Pone Brantner, jums nereiktų mm, pagrysti kiekvieną savo argumentą, būtų galima tuos argumentus tik įvardinti, ar pažiūrėsime, ar jūs sugebėsite laikytis tokio modelio. Dvi minutės jums. Ačiū, ponė Brokai. Nežinau, ar sugebėsiu tilpti į dvi minutės ir mes turėtume arba apriboti visiems kalbėjimo laiką ir jeigu diskusijų pabaigoje jūs žaliesiams atstovams suteikėte tik dvi minutės, tai aš manau, kad tokia procedūra yra neprimtina, nesvarbu, kas kalbėtų. Pirmininkas. Dabar patekome į tokią padėtį, nuo kurios priklausys, ar turėsime išbraukti paskutinį darbo tvarkės punktą į savo darbo tvarkės ar ne, nes ne paskutinį kartą ši diskusija yra rengiama Kaip pamėginkite neviršyti dviejų minučių laiko. Prašau. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums ir bendra pranešėjams už dokumentą ir manyčiau, kad mums reikia kuo anksčiau parengti savo rekomendacijas, kad jos galėtų turėti tam tikrą poveikį ir kad galėtume atvirai išdėstyti mintis. Manyčiau, kad svarbiausia yra tai, kad įvyti turėtų labai rimtai vertinti šią e, peržiūrą ir taip pat elgti savikritiškai. Tai rodytų ir profesionalumą, tai nereikėtų suprasti kaip silpnumą, nes dabar atsiranda galimybė pagerinti EIVT veiklą ir nereikėtų tos galimybės prarasti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keletą dalykų apie išsamų požiūrį, kurį esate minėję dėl Madrido dokumentų. Buvo kalbama apie tam tikrą struktūrą, tinkamą struktūrą, bet jos vis dar nėra e, yra ir bendro užsienio saugumo politika ir bendro užsienio ir gynybos politika, kurios yra atsiskyrę, neintegruotos į planavimo procesą ir Kolegos paminėjo ne vieną su tuo susijusią problemą. Be to, mes sukūrėme ir papildomą struktūrą, kuriai reikalingos papildomos išlaidos ir nematome, kaip ji yra integruota į visą likusią struktūrą. Taigi mums reikia atlikti peržiūrą ir mums reikia pas apsvarstyti, kaip integruoti tas struktūras, kad galėtume taikyti išsamų požiūrį ir kad galėtume e, atitinkamai reaguoti į politinę situaciją pasaulyje reikalingos politinės priemonės ir reikia, kad būtų skirtingos komisijos ir EIVT funkcijos ir kad EIVT galėtų gyvendinti užsienio politikos priemonės. Kai kalbame apie bendradarbiavimą ir išorės rytis, tai e, ir Pybaiks, ir ponia Ashton E, turi turėti galimybę pasirašyti dokumentus ir, kaip žinome, ponia Ašto nepasirašinėja, nors jį galėtų tai padaryti, taigi reikėtų pagalvoti, kodėl tas sprendimas nėra iki galo gyvendinamas. Dar reikia įvertinti tas struktūras, kurios buvo sukurtos prie ponamijoco biuro. Dar keletas klausimų susijusių su pavaduotojų reikalais. Manyčiau, kad mums reikėtų e, teikti, kad reikalingi pavaduotojai, nes ponė Ašto negali dalyvauti vienu metu visur. Ir jie atlieka trijų asmenų darbą ir faktiškai to padaryti neįmanoma ir reikėtų tai pripažinti. Antra, ir tai yra susijęs su parlamento ankstinė pozicija, turi būti vienas pavaduotojas, kuris turėtų bendrą atsakomybę, taip pat valdybos veiklą reikėtų peržiūrėti ir mm, veiklos pareigūnas neturėtų dalyvauti politikos rytyje. Reikėtų vertinti visus mm, valdymo lygius, įvertinti išlaidas, e, kiek laiko trunka priimti sprendimus. Kaip paminėjo ponas Brok, Jau beveik baigiu. Jau beveik baigiu, teigia prelegentė. E, komisijai ir tarybos e, pareigūnams e, buvo sunku dirbti tuo klausimu, kai kuriuos klausimus sprendė tik diplomatai, taigi reikia įvertinti ir kitų pareigybių situaciją. Mums reikia daugiau informacijos dėl to, kas pasiteisino ar ne, kai dėl lyčių pusiausvėros, kuri buvo paminėta, ponia Ašton pažadėjo gyvendinti planą ir pažadėjo, kad bus daugiau moterų šioje tarnyboje, bet aš nematau, kaip tas planas e, įgyvendinamas ir norėčiau netgi gauti tą planą. Manyčiau, kad mums reikia didesnės politinės valios iš valstybių narių pusės ir kai valstybės narės e, turės daugiau pasitikėjimo savimi, tai galės daugiau įsitraukti į reivitį veiklą. Ir mums reikalingos politinės diskusijos tarp visų suinteresuotųjų. Ačiū. Kalbame be mikrofono. Aš manau, kad mums Dabar kitas kalbėtas parodys e, drausmės pavyzdį, kadangi jis buvo saugumo ir gynybos komiteto narys. Ačiū, pana pirmininkė, aš norėčiau grįžti prie struktūrų skirtų reaguoti į e, krizės tam, kad e, šios veiksmų tarnyba taptų matomesnė. Manau, kad turime per daug struktūrų, turint omenyje, kad atskirų e, struktūrų mažesnių sutelkimas į vieną, bandant spręsti reaguoti į krizės, nebūtinai atneša laukiamų rezultatų, bent jau karinėje srityje <clears throat> taip yra. Todėl būtina stengtis geriau koordinuoti egzistuojančių struktūrų darbą. E, aš, pažiūrėjau, labai suprantu, kam yra skirta pono Mijoco E, struktūra e, CCP ir CMPD, tai yra anksčiau egzistavusios struktūros, tačiau problema yra susijusi su atsakomybės ir vadovavimo grandinėmis. Todėl reikia rasti tokią pareigybę e, toje atskaitomybės grandinėje, kuri galėtų uh, turėti tiesioginį betarpišką ryšį su e, vyriausiai galiotinė ir palengvinti jos darbų naštą. Ir turime čia tam tikrą prasme bendravimo arba e, išaiškos problemą ir Pone Ešton paprasčiausiai negali skirti pakankamai laiko saugumo ir gynybos klausimams, už kuriuos ji yra atsakinga. Pavyzdžiui, kitą savaitę Dublinė vyks neformalus gynybos ministrų susitikimas. Jis vyksta kartą per ketverius, penkerius mėnesius ir tikrai nesudėtinga būtų įtraukti į vyriausios įgaliotinės darbo tvarkę galimybę dalyvauti tokiame susitikime, tačiau ponia Ešton e, juose niekuomet nedalyvauja, savai suprantama, turi kitų reikalų Junktinių tautų saugumo taryboje, e, tačiau mane tikrai nuvilė e, tokie dalykai, taip pat kaip ir nesugebėjimas atvykti kartą per mėnesį pusdienį į Strasbūrą ir informuoti parlamento narius deramai apie priimamus sprendimus. Tikrai nenormalus dalykas, kai kiekvieną kartą vienas kitos pavaduotojas atvyksta sustikti su mumis ir svarstyti tokios svarbos klausimus. Todėl ši problema yra labai rimta, kadangi suderinti viename asmenyje tris pareigybės yra labai sudėtinga. Tas dalykas yra susijęs su tinkamis civilinio pobūdžio misijomis ir tų misijų įsteigimas dėl komisijos nepaskirto finansavimo stringa Nigerija, Čadė, Afrikos, kitose valstybėse e, šios misijos negali tinkamai vykdyti savo veiklos, kadangi e, misijų vadovai e, neturi atitinkamų logistinių pajėgumų priversti dirbti iš viešbučių kambarių netinkamomis sąlygomis, taigi šios rytyje likščioliniai veiksmai ir pastangos jokių rezultatų netnešiu. Ponai Tenokui žodis. Ah, thank you, I didn't. Okay. Thank you, Mr. Ch- uh, Mr. President. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, balanso nėra, bet e, ir daug problemų nėra išspręsta ir valstybės narės nelabai aiškiai supranta tarnybos funkciją. Mm ir kalbama apie dvišalius santykius, pavyzdžiui, dėl Malio buvo skambi, skambinosi Kameronas su, su, su Olandu, o nebuvo jokio koordinavimo. Žinoma, vyriausioji galiotinė to nepripažįsta ir ji neskiria pakankamai laiko atvykti į komisiją ir į parlamentą, bet žinoma, jinai turi labai daug tarptautinių įsipareigojimų, labai daug keliauja žmogaus teisų klausimais. Mūsų frakcija pasisako prieš padėjėjus, nes manome, kad rotuojančios pirmininkavimo valstybės ministrai turėtų atlikti tą vaidmenį, jie turėtų būti labiau įtraukti į šį darbą ir jie turėtų informuoti parlamentą, taip mes žinotumėm jų e, mintis ir pasiūlymus. Būtent tą kryptimį reikėtų e, judėti, o ne įkurti naują padėjėjų mm, vaidmenį. E, Taip pat man nepatinka ta ko struktūra, tiksliai nežinoma, kaip ten yra paskirstos tos e, pareikybės. Mums reikėtų kitokio vaidmens paskirstimo. Ir manau, kad iš tikrųjų reikia šitą punktą peržiūrėti. Taip pat reikia konkretaus asmens, kuris būtų liktai e, ryšių pareigūnas ryšiams su Europos parlamentu. Aš neseniai e, organizavau kelionę dėl savo e, pranešimo, bet nežinojau, kas, į ką kreiptis, kad galėtų jisai man padėti tą vizitą suorganizuoti. Ir galiausiai tiesiog savo kontaktais pasinaudojau. Taigi labai keista, kad nėra jokio e, asmens, į kurį galima būtų kreiptis išorės veiksmų tarnyboje. Delegacijos iš tikrųjų dažnai yra kaip ir komisijos palikimas. Mes Panamoje, Barbadose neturime e, atstovybių ir tą reikia irgi peržvelgti. Taip pat reikėtų sustiprinti sustiprinti e, tai, kad tos atstovybės, tų atstovybių vaidmenys kai kuriuose regionuose sustiprinant ir išras veiksmų tarybos daugia šalia dimensiją. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Minusta pitäisi ajatella, että... Aš pasisakysiu trumpai, sako ponė Jakonsari. Manau, kad Kai kalbame apie šios veiksmų tarnybą, valstybės narės iš tikrųjų yra suinteresuotos. Sakome, kad valstybės narės yra suinteresuotos, kad, jos, mm, kad jį tobulėtų, kad jos veikla plėstusi, bet, bet iš tikrųjų valstybės narės nėra suinteresuotos, nes visos šalis išskyrus Vokietiją apkarpo savo um, lėšas skiriamas. Um, atstovybėms, tai tikrai niekas nepasisakys, kad ES atstovybės turėtų būti stiprinamos. Manau, kad šitas faktas yra dramatiškas visai ES finansų krizės metu ES vaidmuo susilpnėja. ES valstybės narės taip pat silpnino savo užsienio reikalų ministerijas ir atitinkamas atstovybės. Ir manau, kad ši, turint visą tai galvoje, mes iš tikrųjų prarandame svorio, prarandame įtakos. Valstybės narės labiau suinteresuoto siūsti savo diplomatus nei per e, išos veiksmų tarnybą, nes visos valstybės narės išskyrus E, Vokietija apkarpo savo biudžeto įlūtę, kuri yra susijusi su išorės reikalais, užsienio reikalais. Taigi reikia ir apie tai pagalvoti. Kalbėtojas kalbame mikrofonu. Yes, thank you. Kaminski, pranešėja biudžeto klausimais. Ačiū. Biudžeto komitete, mano rašoma nuomonė, yra paremta e, auditorių tarnybos metinė ataskaita dėl EIVT dėl 2011 metų. Auditų rūmai teigia, kad administracinės e, išlaidos buvo tinkamos ir kontrolinės ir priežiūros sistemos veikia efektyviai. Buvo keturios klaidos ar netitikimai ištirti auditorių rūmai, be, rūmų, bet reikia pripažinti, kad šitie netitikimai yra pereinamojo pobūdžio, nes iš tikrųjų ši tarnyba yra dar labai jauna. Norėčiau rekomenduoti, kad tarnyba pasinaudotų e, tuo darbu, kuris buvo atliktas dėl finansinio reglamentavimo ir taip pat geriausiomis praktikomis administ... E, išlai išlaidų administracijos rytyje. Šie, jų, išvado, jų išlaidos yra, m, mm, įvyksta toli nuo ES sienų, todėl reikia ypatingai e, ginti Europos piliečių interesus, Europos interesus. Taip pat mes esame išreiškę susirūpinimą dėl to, kad būtų e, nustatytas e, sąžiningas ir teisingas geografinis atstovavimas visų šalių ir visų institucijų. Labai ačiū už sakytas mintis. Mes jas trupiai žymėjomės ir pasistengsime įtraukti kolegų minėtus pasiūlymus į savo pranešimo projektą, kurį pateiksime jums artimiausių laikų. Tačiau taip pat pamėginsime užmėgsti ryšį su kitomis institucijomis, kad kuo ankstesnėme etape galėtume visi bendrai prisidėti prie išvės veiksmų tarnybos veiklos gerinimo. Roberto žodis. Nedaug ką turiu pridurti. Susidaro įspūdis, kad dauguma kolegų savo pasisakymuose pritarė pasiūlymams įtraukti tam tikrus aspektus ir klausimus, kuriuos mes pristatėme savo pirminėme dokumente. Politiškai vertinant, galbūt svarbiausias klausimas būtų šis. Tai yra tam tikro pavudžio ontologinis klausimas dėl EIVT ir komisijos tarpusavio santykių, ponas Alafranka šį svarbų klausimą uždavė taip pat ir per pirmąją diskusiją 2010-aisiais tas klausimas jau buvo keliamas. Jo esmė yra tokia. Madride daugiausiai dėmesio skyrėme tam, kad būtų įsteigta kuo daugiau galiojimų turinti tarnyba, tai galiojimai turi turėjo būti didesnį nei pagėdavo komisija, <clears throat> tačiau taryba buvo susijęta su, turėjo būti susijęta su komisija daug labiau nei to pagėdavo valstybės narės. Aš būčiau pagėdavęs, kad jie apskritai būtų likusi sudėdamąją komisijos dalimi, todėl reikėjo iš apskritimo, mums apskritimo paversti kvadratu, kad siekiant užtikrinti, kad tarnyba turėtų kuo daugiau įgaliojimų ir tuo pačiu liktų tarp valstybinių darinių. Aš puikiai suvokiu su e, šiais aspektais susijusias problemas, tačiau turint omenyje, kad yra neįmanoma ir nepageidaujama dabar pradėti diskusijas dėl atitinkamų biudžetinių klausimų. Tai turime susitaikyti su egzistuojančia padėtimi ir užtikrinti arba pasirūpinti tuo, kad tarnybos atliekamos funkcijos nebūtų atliekamos bendrijos metodo sąskaita. Norėjome užtikrinti ir pasiekti, kad vyriausiai galiotinė taptų ir komisijos vicepirmininkė, siekiant, kad veiksmai būtų geriau koordinuojami, o tai neturėtų reikšti komisijos vaidmens sumažėjimą palyginti su valstybėmis narėmis. Tai turėtų reikšti, kad išorės politika turėtų būti pakelėta į bendrijos lygmenį. Kalbant apie saugumo ir gynybos politiką, ponas Danžanas minėjo, kad atitinkamų struktūrų negalima sujungti, tačiau vertėtų stengtis geriau koordinuoti jų veiklą tarpusavyje ypač turint omenyje karinį krizių sprendimo aspektą, tačiau mes siekiame bendrai racionaliau elgtis ir sustiprinti strateginį planavimą šioje srityje, siekiant e, geresnių e, rezultatų ir tuo pačiu e, išlaikant tam tikras sąsajas e, tarp civilinių ir karinių struktūrų, užtikrinant grįžtamąjį ryšį, nes karinis aspektas neturėtų būti visiškai atskiriamas nuo geografinės EIVT veiklos srities. Kalbant apie pono Nioco struktūrą, buvo paminėta, kad reikia be bendrų, tai specifinių bendros saugumo ir e, gynybos politikos struktūrų kurti ir atskirą krizių valdymo centrą. Pirmininkas, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, dabar pereikime prie kito. Klausimas bus svarstomas už uždarų durų, taigi prašau tų, kurie neturi teisės dalyvauti svarstančių klausimą, išeiti iš salės.